Dėk, aš dėkoju už jūsų įžangą. Aš savo ruoštų taip pat pasakysiu tam tikrų įvadinių minčių ir paskui išsakysiu savo nuomonę apie pranešėjos puikų pranešimą. Visų pirma, norėčiau širdingai padėkoti, kad tiek daug susirinko čia e, žmonių dirbusių ir konvente. Silvija Ivon Kaufman buvo turbūt svarbiausia tarp jų, bet be bejonės ir Alenas Ramasūras bei Gerhardas Hefneris turėtų būti paminėti. E, Lemasūras dalyvavo rengiant pranešimą, o e, kitas kolega dalyvavo e, nevyriausybinio organizacijų veiklos tvarkime, taigi jų parama labai svarbi, kuriant piliečių iniciatyvos koncepciją. Jūs turbūt visi prisimenate, kad per konventą Aš pateikiau patį pirmąjį pasiūlymą ir biuras jį atmetė. Tai vyko 2003 m. pavasarį. Taip buvo dėl to, kad konvento biure e, buvo vyriausybių atstovai didžiaja dalimi. Ir žinome, kad gana daug atstovų susidūrė su įvairiausiais sunkumais savo parlamentos ir nebenorėjo dar labiau apsunkinti savo gyvenimą, sukurdami tiesioginę demokratiją. Taigi po to, kai konvento biuras atmetė mano pasiūlymą, daugelis tų e, parlamentarų e, dalyvavusių konvente narių e, prisidėjo prie parašų rinkimo. E, buvo suimta daugiau negu 70 parašų ir galiausiai piliečių iniciatyvos mintis buvo įtraukta į Lisabono sutartį. Ir dabar daug kas e, iš parlamentarų tikisi labai daug ko keičiant komisijos pasiūlymus. Taip, būtent parlamentarai turi imtis kitų žingsnių, kad piliečių iniciatyva įgautų prasmės. Antras dalykas. Formuluodamas iniciatyvą aš e, pasirinkau tokią pačią formuluotę, kokia buvo pasinaudota Europos parlamento, kalbant apie iniciatyvos teisę. E, ES teigimo sutartie, veikimo sutarties 225 straipsnėje apie tai kalbama. Mūsų tikslas buvo aiškus. Piliečiai, beseimantis tokių iniciatyvų, yra tiek pat svarbus kaip ir parlamentas. Jų iniciatyvų svarba ir reikšmė yra tokia pati kaip ir parlamento. Todėl piliečių iniciatyva neturi būti traktuojama kaip kokia nors masinė peticija. Ta iniciatyva, kuri yra tokio pat svorio kaip e, ir Europos parlamento iniciatyva, kurioje prašoma tam tikrų Europos komisijos veiksmų. Žinoma, kuo e, daugiau teisėtai susaistanti tokia iniciatyva, E, tuo daugiau reikalavimų jai keliama. Ir matome, kad dabar e, ir Europos komisija, ir čia yra iškelta per daug taisyklių, per daug biurokratinių reikalavimų. Iš esmės, iniciatyva yra e, neprivaloma teisinių požiūrių priemonė. Ir čiagi balsuoja žmonės turintys tam tikrą um, socialinę socialinį numerį registruose. Mes norėtume, kad ir tas reikalavimas būtų panaikintas. Kitas dalykas. E, Europos piliečių aktyvumas, Europos visuomenės dalyvavimas diskutuojant europietiškos reikš, Europos masto reikšmės klausimus. Mes norime įtraukti piliečius į Europos diskusijų darbo tvarkės formavimą. Būtent apie tai buvo uh, kalbama iniciatyvos autorių. Buvo tai nuspręsta po to, kai žlugo idėja dėl Europos referendumų. Aš suprantu, kad daug kas mano, jog nustatant sritis, kuriuose iniciatyva, piliečių iniciatyva gali būti keliama, yra dar labai daug tabų. Negalime, pavyzdžiui, kelti klausimų, kurie yra susiję su ES konstitucinė sąranga. Įsivaizduokit, kas būtų, jeigu Europos parlamentas norėtų pateikti pasiūlymą pakeisti ES sutartis komisijai. Komisija niekada negalėtų pasakyti, kad tai yra tabų, nes pagal 225 straipsnį ES veikimo sutarties. Europos parlamentui yra suteikta teisė kelti iniciatyvas dėl sutarčių taikymo. Tas pas, taikyti, pasakytina ir apie piliečių iniciatyvą. Labai dažnai žmonės pamiršta, e, kad ES veikimo sutarties 48 straipsnėje yra numatyta galimybė pakeisti sutartis laikantis tam tikros tvarkos. Galų galegi sutartys jau yra taikomos, tai yra gyvas organizmas ir jeigu reikia jas reikėtų pakeisti, tai kodėlgi piliečiai negalėtų būti įtraukti į tokio pobūdžio diskusijas. Aš nemanau, kad tokie tabų, kurie dabar egzistuoja, turėtų išlikti. Nemanau, kad būtų galima paskelbti, jog iniciatyva yra nepriimtina, dė, tik dėl to, kad joje numatoma pakeisti sutartį. Tačiau be abejo, galų gale visos iš 27 valstybių narių su tokiomis, tokiais pakeitimais turėtų sutikti. Nereikia kurti iniciatyvų. Tokios iliuzijos, kad piliečiai labai greitai ir per trumpą laiką gali pakeisti ES sutartis, bet diskusijose jie galėtų dalyvauti. Norėčiau išsakyti keletą minčių apie darbinį dokumentą, kurį išanalizavau. Ir bandau dabar suprasti, ar reikia dar labiau apie jį kalbėti. Žvelgiu į trečią pastraipą. Ten kalbama apie piliečių komiteto įsteigimą, kuriame būtų bent jau septyni asmenys atstovaujantis nors ketvirtadalį valstybių narių. Man atrodo, kad tai yra tik dar viena biurokratinė kliūtis. Bent jau iš pirmo žvilgsnio taip yra. Tačiau iš esmės yra prasmės išsiaiškinti apie ką mes kalbame ir su kuo, su kokiais konkrečiais atstovais mes kalbame. Tačiau turbūt nebūtina būtų iškelti sąlygą, kad tame komitete būtų skirtingų valstybių atstovai. Būtų labai sudėtinga tai padaryti, tik profesinės sąjungos taip daro. Aš Nemanau, kad piliečių komitetas turėtų būti privaloma prielaida. Galima rekomenduoti tokio komiteto įsteigimą, bet tai neturėtų būti privaloma penktos dalies pirmas straipsnis, pranešėjas, e, pranešėjai apie tai kalba. Ar būtų tikslinga e, prašyti, kad e, peticijų organizatoriai dirbtų su atskirais žmonėmis? nederėtų į šią iniciatyvą įvesti atstovaujamąją demokratiją, atstovaujamosios demokratijos elementą. Tai yra piliečių iniciatyva ir neturėtume kalbėti apie demokratiškai išrinktus politikus tik tai, nors aišku, jų parama visuomet būtų sveikintina. Trečia mintis, kurią norėčiau išsakyti, yra susijusi su penktos dalies antruoju straipsniu, kur yra kalbama apie užstatą. Mano nuomonė tai yra e, labai nepatraukli mintis. Vadinasi, žmonės, kurie neturi pinigų, neturės galimybės iškelti tokią iniciatyvą. Šią dalį reikėtų apskritai išbraukti. Aštunta pastraipa. Čia kalbama apie iniciatyvos rėmėjų atskleidimą. Tvirtai remiu šią mintį. Savaime suprantama, kad skaidrumas būtinas. Kitaip tariant, iniciatyvų rėmėjai turėtų būti žinomi. Devintas punktas. Pranešėjai jau apie tai kalbėjo. Ši nelemta idėja, kad 300 tūkstančių parašų turi būti surinkta prieš nusprendžiant, ar iniciatyva gali būti priimta. Per e, praeitos kadencijos e, parlamento visokiausius klausimus aš supratau, kad vieną kartą turėtų būti tikrinama, ar iniciatyva gali būti priimta, ar tai turi būti padaryta prieš ją užregistruojant. Ir tuo metu turėtų būti surinkta 5000 ir 10 tūkstančių balsų, kad piliečiai nebūtų e, stumdomi nuo vieno kliuvinio prie kito. Aš sakau, kad nedaugiau kaip 10 tūkstančių gali būti reikalaujama prieš patvirtinant paraiškos primtinumą. 11 pastraipa, vadinamasis išminčių komitetas, e, jis perimtų komisijos darbą, darbo krūvį tam tikrą prasme, sprendžiant ar paraiška yra priimtina. Dėl to gali iškilti problemų, nes galiausiai sprendimas atmesti iniciatyvą e, galės būti apskūstas teisingumo teisme. Ta padaryti bus įmanoma tik tuo atveju, jeigu e, iniciatyvą atmes komisijos narys. Kitaip tariant, jeigu e, vadinamasis išminčių ir kompetitingų asmenų komitetas priims galutinį sprendimą, tai apskusija į teisingumo teisme bus sudėtinga, jeigu toks komitetas uh, sakys, kad iniciatyva yra priimtina, tai komisija negalėtų turėti teisės jį, at, jo sprendimą atmesti. Tik tada e, tokio komiteto egzistavimas įgautų prasme. 14 pastraipos antra dalis. E, visos procedūros pabaigoje galutinį sprendimą turėtų priimti E, teisingumo teismas. E, būtų, turėtų būti įmanoma tą sprendimą apskusti Teisingumo teismui. Negalima iniciatyvos atmesti dėl politinių sumetimų. Jeigu e, sprendimas netenkina iniciatyvos teikėjų, tai turi būti numatyta galimybė apskūsti sprendimą Teisingumo teismui per 12 mėnesių. Čia mes vadovomės Šveicarijos pavyzdžių. Be abejo, Šveicarijos e, nedidelė sistema negali būti lyginama su ES didžiuliu mechanizmu, bet todėl aš manau, kad ES reikėtų siūlyti 18 mėnesių apskundimo laikotarpį. 21 punktas. E, tai, kas čia yra sakoma, e, turėtų būti savaime suprantama. Čia mes kalbame apie pamatinės teisės, apie ES e, pagrindinių teisų konvenciją, kuri galioja nuo praėjusių metų. Pagrindinių teisų hartijos 41 e, straipsnėje yra numatyta piliečių teisė priimti greitą sprendimą ar gauti greitą sprendimą Bet taip pat ten yra numatyta galimybė ar teisė į klausimą. Vietoj žodžio klausimas, kuris parašytas šiame e, punkte, turėtų būti įrašyta viešasis klausimas. Hartijoje numatyta teisė reiškia, kad jie turi teisę į sprendimą, kad sprendimas būtų priimtas jų kalba. Taigi sprendimai turėtų būti priimami bent jau tomis septyniomis kalbomis, iš kurių yra surinkti parašai. Taigi turi būti atsakyta tiems piliečiams, kurie iškėlė iniciatyvą. Pagal Hartiją e, būtina užtikrinti gerą e, sprendimų tvarkymo mechanizmą turėtų būti sukurtas tam tikras e, naudotojo vadovas, tarsi gairės e, dėl to, kaip e, Europos piliečių iniciatyva gali būti keliama ir žmonės turi suprasti, kad mes bandom jiems padėti, o ne sukurti papildomų kliūčių. Bene. Grazie, profesore, le sue osservazioni sono state. Ačiū. Profesoriau, manau, kad jūsų pastabas buvo labai aktualios ir glaustos. Ir mes atsižvelgsime jūsų išsakytas mintis. Dabar kreipiuosi dr. Silvija Ivon Kaufman, kuri taip pat pasisakys. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Jums, pirmininkė, bei pranešėjams už kvietimą pasisakyti čia šiandien. Nebejoju, kad Jūs suprantate, kad man nepaprastai malonu ir didelė garbė būti čia šiandien. Aš daug metų skyriau šiai temai ir kovojau už šią galimybę ir todėl man tikrai labai, labai džiaugiuosi šią galimybę pasisakyti šiandien Konstitucinių reikalų komitete ir kalbėti apie Europos piliečių iniciatyvą. Ir e, apie tai, kad ji netrukus bus praktiškai jau gyvendinama. Noriu palinkėti Jums sėkmės toliau nagrinėjant šį pranešimą ir tikiuosi, kad jis taps reglamentu ir kad mes visi, kurie daug metų jį rengėme, galėsime didžiuotis tuo, jog e, prisidėjome prie Europos piliečių iniciatyvos atsiradimo, kad tai būtų piliečių projektai, pasiūlymai ir idėjos ir kad jie būtų, pri, kad mes, kaip piliečiai žinotų, jog tos idėjos yra sveikintinos. Pirmininkė, aš parengiau uh, savo mm, pasisakymą raštu ir jo tekstą aš patikiau. Taigi tikiuosi, kad komiteto nariai gavo mano pasisakymo kopiją ir galės su jie susipažinti. Aš norėčiau aptarti keletą dalykų. Aš peržiūrėjau patiktus dokumentus, taip pat ir komisijos darbinį dokumentą ir puikų dviejų pranešėjų parengtą dokumentą. Taip pat domėjausi bendru požiūriu, kurį patvirtino taryba šių metų birželio mėnesį. Ir trys, visos trys institucijos pateikė dabar vykstančių diskusijų analizę ir, ir remdamasi visą šią informaciją rengiau savo nuomonę. Noriu taip pat pakomentuoti kai kurias profesorius Maierio mintis. Tai yra šio reglamento pagrindiniu kriterijumi turėtų būti siekis sukurti paprastą naudoti gyvendinamą priemonę skirtą piliečiams. Reiktų padaryti viską, kad bet kokios kliūtis, kad, kad būtų išvengta visų įmanomų kliučių iš piliečių požiūrio taško. Jeigu, ta priemonė, jeigu norime, kad ta priemonė turi būti paprasta naudoti, tai, tai turime to ir nepamiršti, šių kriterijų nepamiršti toliau nagrinėdami dokumentus. Peržiūrėjus dokumentą, man kilo keletas minčių, kurios, manau, yra svarbios šio reglamento nagrinėjime. Visų pirma, man atrodo, kad minimalus valstybių skaičius, iš kurių privalu surinkti parašus, turėtų būti mažiau nei vienas trešdalis visų valstybių narių. Nes jeigu perskaitysite komisijos patiktą pagrindimą, ten, pamatysite, kad ten kalbama apie pagilinto bendradarbiavimo priemonę. Tačiau man atrodo, kad komisijos argumentavimas nėra įtikinantis, bandant įrodyti, kad reikia būtinai vieno trešdalio valstybių. <clears throat> Bendradarbiavimas yra specifinis dalykas ir tai yra galimybė keletui valstybių eiti progresuoti sparčiau. Paprastai čia kalbama apie, apie politinę sritį, tačiau šiuo atveju kalbame apie piliečių iniciatyvą, apie pirmąjį teisėkuros proceso žingsnį. Ir manau, kad minimalus valstybių skaičius siūlomas mano pirmajame pranešime, tai yra ketvirtadalis valstybių irgi yra pakankamai aukštas skaičius. Sakyčiau, šešių, penkių ar keturių valstybių turėtų pakakti, kad jos galėtų inicijuoti teisėkuros procesą. Ir manau, kad tai bus tikrai labai svarbiu momentu Europos Sąjungoje iš viso tokios iniciatyvos, jeigu mes norime, kad tos iniciatyvos atsirastų. Dar vienas dalykas, kurį aptarė profesorius Mairis, norėčiau pritarti jam. Par siūlymų priimtinumo išnagrinėjimas. Numatyta, kad jis būtų tyriamas tik tai po to, kai surinkama 300 tūkstančių parašų. Tarybos pasiūlymas yra šiek tiek kitoks. Manau, kad piliečių iniciatyvos organizuotojams tai yra nerealus reikalavimas. Mes negalime to, kelti tokių reikalavimų ir, ir organizacinių požiūrių, ir finansinių požiūrių yra pakankamai, teisinių, pakankamai aiškus teisiniai apibrėžimai, kas yra priimtina. Manau, kad piliečių iniciatyvos bus atmestos, jeigu jos prieštaraus ES sutarties antrajame straipsnėje išvardintoms vertybėms arba jeigu tos iniciatyvos kažkaip kitaip netenkins sutartyje numatytų apriepties ar kompetencijų reikalavimų. Todėl manau, kad komisijos pasiūlymo ketvirtas, ketvirtą taškas trys straipsnį turė, turėtume pakeisti. Pavyzdžiui, jeigu, tuo, tarkim, jeigu piliečių iniciatyvos yra nerimtos ar yra miglotos, sudėtingos, čia kalbame apie tai, kas yra priimtina. Ir todėl manau, kad tą straipsnį reiktų išbraukti iš komisijos pasiūlymo. Uh, priimtinumas turėtų būti patikrintas kiek įmanoma ankstesname šio proceso etape ir aš sutinku su pranešėju. Manau, kad 5000 parašų slengstis turėtų būti ta riba, kuomet tikrinamas paraiškos primtinumas. Ir tuomet tikrai nereikėtų septynių asmenų piliečių komiteto, nes manau, kad tai yra tikrai biurokratinis dalykas galbūt nevyriausybinės organizacijos ES ar, ar profsąjungų organizacijos, tarp valstybiniai tinklai, galbūt jiems tai aktualu, tačiau atskiri piliečiai, kurie nori pasinaudoti šią teisę, jiems tikrai bus sunku sukurti septynių asmenų komitetą nuo pat pradžių. Toliau tas kompetitingų asmenų komitetas veikiantis ad hoc pagrindu. Aš e, apie tai kalbu savo, praneš, savo tekste, pranešimo tekste ir aš sakau, kad tai nėra geras pasiūlymas, nes tai vėl sukurs papildomų nereikalingų biurokratinių kliučių. O pranešėja savo e, pateiktame tekste siūlo kad sprendimas, ar mums patinka tai ar ne, turėtų sprendimo teisė yra komisijai suteikta, kaip ir atsakomybė, ir komisija net, neturėtų išvengti tos atsakomybės. O profesorius Mairis taip pat sakė, kad tai yra labai svarbu, galvojant apie, apie tai, kad, pavyzdžiui, gali būti patikti skundai dėl priimtinumo, dėl sprendimo, priim, dėl par, paraiškos primtinumo. Ir komisija turėtų priimti gautinį sprendimą dėl primtinumo. Primtinumo patikra ir registravimas yra to paties etapo sudėtinės dalys. Piliečių iniciatyvos, kurios priimamos, turėtų būti registruojamos. O registruojant reiktų reikėtų numatyti dviejų mėnesių pereinamąjį laikotarpį nuo primtinumo patikros iki registravimo momento. Jei valstybės norėtų imtis veiksmų prieš komisijos sprendimą dėl primtinumo, jie, tai, tai gali na, sukelti problemų. Turi reikia numatyti tam tikrą laikotarpį iki registracijos. Toliau. Uh, laikotarpis, per kurį reikia surinkti parašus. Tik trys mėnesiai. Man atrodo, mes kalbame apie didžiulę geografinę teritoriją, kalbinę įvairovę. Manau, kad šis laikotarpis turėtų būti 18 mėnesių. Dar vienas dalykas. Dar vienas biurokratinis dalykas. Komisija siūlo rinkti asmenų, asmen, asmens kodus arba pasų numerius. Manau, kad toks reikalavimas piliečius tikrai atstums. Visi turi turėti galimybę rinkti parašus gatvėje ir taip galėtumėme patraukti žmonės savo pusėn. Nes manau, kad toks reikalavimas gali tikrai atstums žmonės, nes jie klaus, na, vėl prašo mano paso. Numerio nenoriu tuo į tai veltis. Ir taip tikrai bus sunku surinkti didelį skaičių parašų. Dar vienas dalykas. Pranešėja pradžioje išdėstė mintį, kurią aš palaikau. Sėkmingos piliečių iniciatyvos rengėjai, įsivaizduokime, surenka, surenkamas vienas milijonas parašų. Taigi tokiems organizatoriams besąlygiškai turi būti numatyta teisė, komisija turi jiems suteikti teisę surenkti viešą klausimą. Uh, užmesgant dialogą tarp piliečių ir komisijos. Komisija išlaiko jai paskirtą teisėkuros iniciatyvos teisę. Bet čia iniciatyva, kurios tikslas inicijuoti naują teisės aktą. Ir reikia bendravimo, komunikavimo. Reikia išsiaiškinti, kokiu teisiniu pagrindu ta iniciatyva rengiama. Taigi reikia dialogo. Aš taip pat pasiūliau komisijai pamastyti apie galimybę įsteigti Europos piliečių iniciatyvos agentūrą ar biurą remiantis pagrindinių teisių hartijos 41 straipsnių. Ir toje, tame biure uh, e, potencialus organizatoriai galėtų gauti informacijos. Uh, konkrečia tema, kurią jie nori inicijuoti piliečių iniciatyvą, arba galbūt ta tema jau egzistuoja teisės aktai, arba kitokios iniciatyvos jau yra rengiamos, tai yra jau renkami parašai, arba komisija kaip paslaugų teikėja piliečiams čia galėtų pasitarnauti. Būtų puiku, jei Europos parlamentas tiesioginis žmonių atstovas įsipareigotų surenkti organizatoriams e, viešąjį klausimą piliečių iniciatyvų tema ir, ir kitos institucijos taip pat čia dalyvautų. Dar vienas pastebėjimas. Visose trijose dokumentuose daroma prielaida, jog turės būti numatytas minimalus dalyvavimo piliečių iniciatyvose amžiaus reikalavimas. Ir tai būtų toks pats reikalavimas, kaip ir, tarkim, e, dalyvavimo rinkimuose Europos parlamentą. Norėčiau pastebėti, kad daugelie valstybių narių tas amžius yra 18 metų, bet vienoje aus, valstybėje Austrijoje minimalus amžius yra būti 16 metų. dar kartą norėčiau pasakyti štai ką. Mano galva, bet kokie demokratiško dalyvavimo apribojimai, suvaržymai amžiaus pagrindu yra griežtesni nei proporcingumo reikalavimas. Reiktų, siūlyčiau dar kartą išanalizuoti, koks, turėtų, koks minimalus visai Europai taikomas amžiaus reikalavimas čia galėtų būti pasiūlytas. Man atrodo, kad 16 metų yra tinkamas amžius. Žodžio laisvė su tuo susijusi ir, manau, tokį sprendimą galėtume pasirinkti ir čia. Dar vienas dalykas, kurį taip pat aptarė profesorius Mairis diskusijų pradžioje. Savo pranešime, kuomet jį rengiau, Mes daug diskutavome apie 11.4 straipsnio formula, formuluotę ir apie tai, ar tas straipsnis, to straipsnio pagrindu būtų galima inicijuoti Europos sutarčių pakeitimus Europos plėšų iniciatyvos pagalba. E, labai, tai buvo plačiai svarstoma ir didelė dauguma nusprendė, didelė dauguma pasakė už tai, kad tai nebūtų leidžiama. Aš norėčiau tam paprieštarauti. Poli, politinių požiūrių piliečiai gali būti suinteresuoti e, sutarčių pakeitimu. Ir jeigu jie to negalės daryti per tą piliečių iniciatyvos priemonę, noriu paklausti parlamento, galbūt jis e, galėtų prisimti tokią atsakomybę ir leisti ar nuspręsti, kad piliečių iniciatyvos, kuriuose siūlomi konstituciniai pakeitimai, nes Europos parlamentas pagal Lisabonos sutartį įgyjo naujų galių siūlyti sutarčių pokyčius kaip, kaip tiesioginis e, Europos žmonių atstovas. Todėl piliečių pasiūlymas parlamentui būtų tinkamas lygmuo. Galbūt mums reikia mechanizmo, kurio dėka piliečių iniciatyvomis būtų galima tai daryti. Manau, kad nevyriausybinės organizacijos taip pat būtų apimtos ir įtrauktos, nes jos to jau daug metų prašo. Ir Lisabonos sutartis nebūtų vienintelė galimybė inicijuoti tokius pakeitimus. Galbūt tam tikras, surinkus tam tikras skaičių parašų piliečiai galėtų inicijuoti tai. Taigi, Ačiū ir linkiu Jums e, toliau sėkmingai nagrinėti šį dokumentą. Dėkuoju, poniai Kafan. Grįžote vėl į Europos parlamentą ir į mūsų komitetą. O dabar pradėsime diskusiją. Gal kas nors norėtų pasakyti, kol kas sąraše nebuvo pavardžių. Dabar pona Šolts. Ačiū, ponė pirmininkė. Išgirdome du šios ryties specialistus, kurie jau konvente, o paskui parlamente ir Europos parlamente dirba ties šiais klausimais. Įdomu buvo išgirsti, ką jie pasakė. Mes taip pat esame surengę čia nemažai diskusijų. Pone Gurma jas minėjo dėl piliečių iniciatyvos jau keletą metų vyksta ir plačios konsultacijos. Ir iš tikrųjų, e, kalbant apie iniciatyvą, mes neturime jausti jokios piliečių baimės, nes taip šios iniciatyvos pagalba mes tik tai galime aktyviau įtraukti piliečius dalyvauti gyvenime, demokratinėme gyvenime. Savo frakcijos vardu galėčiau pasakyti, kad e, nuomonės kol kas dėl šio klausimo skiriasi ir norėčiau tik pasakyti, kad reikėtų tokios taisyklės, kuri nustatytų tam tikrą ribą. E, kuri e, e, leistų kuo daug didesniam e, žmonių skaičiui dalyvauti demokratijoje ir kad būtų kuo mažesnė bi biurokratija. Ir čia su profesoriu Mairiu ir ponė Kaufman aš visai sutinku. Keletą dalykų norėčiau pasakyti, apie ką mes kalbame, kai kalbame apie tai, kas priimtina turinio prasme. Ar kalbame apie piliečių iniciatyvas siekiančias uh, pagerinti ar pakeisti padėtį ES, atsižvelgiant į tai, ką jie patys yra patyrę. Juk čia yra piliečių iniciatyvos esmė. Ir e, jeigu jie bando kažką pakeisti, turėtume į tai rimtai žiūrėti. Jie ne, neketina ES sunaikinti ar atmesti, jie tik tai nori kažką pakeisti. Ir todėl e, priimtinumas turinio prasme turėtų būti kuo, kuo platesnis. E, taip pat turime panalizuoti, kiek komisija, rengdama savo teisėkros iniciatyvas, į tai atsižvelgtų. atsižvelgtų. Jeigu e, pasiūlymas vertas dėmesio, tai galbūt ir parlamento darbo tvarkos taisyklės reikėtų keisti, kad į tai galima būtų atsižvelgti. E, tos e, ribos problema ar 900 tūkstančių ar milijonas parašų daro tam tikrą poveikį ir mums. Jeigu tai daro poveikį mums, tai ko gero teks ir mums pakeisti savo darbo tvarkos taisyklės. Kitas dalykas, aš manau, kad kai kalbame apie amžiaus cenzą, turėčiau, e, turėtume e, nustatyti 16 metų cenzą. E, toliau, viešieji klausimai ar svarstymai, tame tarpe įtraukiant Europos parlamentą, iš tikrųjų turėtų vykti Mes e, su ponu Daf e, jau nemažai konsultavomės ir diskutavome dėl e, Europos parlamento rinkimų įstatymų pakeitimo, aš manau, kad turime žengti dar toliau, turėtume užtikrinti, kad ES taptų, taptų kuo demokratiškesnė, todėl turime užtikrinti, kad jaunų žmonių mintys apie ateitį būtinai turėtų būti uh, E, išgirstas, todėl 16 metų amžiaus centras e, čia yra pagrystas. Kalbant apie priimtinumo analizę, manau, kad čia turėtume tą kartelę nuleisti kuo galima žemiau. Pradžioje, aš manau, turėtume pradėti nuo labai nedidelio skaičiaus, neturime leisti, kad e, žmonės nusiviltų politiką visiškai. Tad 3000 parašų nėra priimtina. Aš manau, kad e, taip pat e, ir reikėtų galvoti apie mažesniųjų šalių piliečių parašų skaičių. Apskritai linkiu pranešėjams, ko geriausia sėkmės rengiant galutinį dokumento tekstą ir e, apskritai sėkmės remiant e, piliečių iniciatyvą. Dabar ponas Epping, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad šiame komitete esu tik tai svečias, nesu komiteto narys, bet pati tema man labai įdomi. Esu uh, Olandas išrinktas Belgijoje, esu, taip sakant, tarptautinis kandidatas ir man tie dalykai labai rūpi. E, Prisimindamas diskusijas Olandijoje, kai buvo kalbama apie konstitucijos keitimą, buvo diskutuojama apie tai, kaip leisti piliečiams geriau pareikšti savo nuomonę ir tiek buvo daug visko prigalvota, kad pagaliau jie pasakė ne. Piliečių iniciatyva egzistuoja jau kai kuriuose šalise, tame tarpe Vokietijoje. Ir a, e, aš apskritai sutinku su ką tik kalbėjusioju, kuris nors iš kitos frakcijos, bet a, e, vis tiek mūsų mintis sutampa. Bet yra viena mintis, kurią norėčiau pasakyti. Ir aš manau, kad komitetas turėtų apie tai pasvarstyti. Aš kalbu apie reikalavimą pateikti e, asmens tapatybę, norint pasirašyti iniciatyvą arba paso numerį pateikti ar socialinės apsaugos numerį kažkokią tapatybės, kažkokį tapatybės įrodymą pateikti. ES daugeliu piliečių pati ta savoka yra labai sunkiai e, e, suvokiama ir aš tikrai žinau, kad daugybė žmonių labai nenoriai tokiam reikalavimai paklustų. E, e, Senesnė karta, kuri dar patyrusi antrą pasaulinį karą, iš tikrųjų labai nenoriai e, tokią informaciją elektroniškai ir ant popieriaus norės pateikti. Jie bijos, kad kažkas grįž pas juos, aplankys juos, jų ieškos ir taip toliau. Ir tai sukeltų didžiulę problemą piliečių iniciatyvai Todėl aš raginčiau komitetą pateikti pakeitimą, kuris e, tokį, e, tokią prievalę panaikina. Yra ir kitų būdų patikrinti e, iniciatyvą pasirašančiųjų tapatybės, nebūtinai reikalauti pateikti pasą ar dar ką nors. Tikiuosi, kad suprantate, kaip svarbu piliečiams tokie dalykai. Ir be jokios abejonės tai kelia susirūpinimu dėl a, privataus gyvenimo apsaugos. Ir jeigu tai būtų einama tuo keliu, tai tada žmonės būtų atgrasomi nuo dalyvavimo politikoje. E, o Olandijoje, kaip minėjau, kalbant apie konstituciją, dėl to kilo daugybė diskusijų ir neigiamų pasisakymų. Ponas Hefner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 Dėkui pirmininkai ir aš noriu padėkoti abiems ekspertams ir norėčiau pasiteirauti, o kokia yra mm, šios formuluotės e, dvasia ir tikslas. E, visų e, pateikusių pastabas norėčiau paklausti, ar jie ketina ir toliau dirbti šią linkme ir pateikti kažką ir mūsų komitetui, kad galėtume remtis jų bendra išmintimi. Dabar keletą klausimų norėčiau užduoti, remdamasis tuo, ką išgirdome per šiandien dienos pasisakymus. Norėčiau pa apgailestauti dėl to, kad e, skirtingai nuo to, ko mes e, tikėjomės, kol kas nesulaukime visų dokumentų. Yra darbo dokumentas, kurį parengė peticijų komitetas. Bet e, jis nėra visiems prieinamas. Taigi, dėja, tik tai dalis iš parengtų dokumentų šią temą kol kas yra mus pasiekusi. Na, o dabar grįžtant prie konkretesnių klausimų, apie kai kuriuos iš jų buvo jau kalbėta, e, apie kai kuriuos dar ne. Ir e, vienas iš tokių nekeltų klausimų būtų susijęs su skaidrumu, atskleidžiant e, piliečių iniciatyvos finansavimą ar, ar Buvo tokia mintis, kad iniciatyvos teikėjai turėtų e, įnešti kažkokį finansinį užstatą. Dabar to atsisakyta. Bet e, apskritai kalbant, bendroji visuomenė turėtų turėti, turėtų turėti informacijos, o kas stovi už vienos ar kitos iniciatyvos, kas remia ją finansiškai. Ir iškyla klausimas, o kuriuo metu galima e, tokio atskleidimo reikalauti. Su to susijęs ir dar vienas klausimas. Ir savo pamastymuose apie tai turbūt galėtume pagalvoti. Po to, kai įvykdytas e, priimamumo testas ir aš čia kreipiuosi į profesorių Mairį, nors abu e, pranešėjai skeptiškai žiūri į tą skaičių septyni, betgi jau tuo metu jau egzistuoja 300 tūkstančių reikalavimas. Ir komisija čia susirūpinusi, kad bus pakankamai daug nerimtų iniciatyvų, kurios tiesiog užplūs e, komisiją ir tada ji nebegalės tinkamai e, jų išanalizuoti, sutelkti pakankamai dėmesį rintosiams. E, E, pranešėjai sako, kad nėra racionalu reiklauti 300 tūkstančių e, parašų. E, pranešėjai tarsi siūlo daug mažesnį skaičių, vos ne septynių parašų skaičių ir tai, žinoma, tą kartelę labai žemai nuleidžia. Atrodytų, kad pakaktų kad e, komisijai e, būtų atsiųstas elektroninis laiškas e, pasirašytas septynių žmonių ir tai jau būtų piliečių iniciatyvos pasireiškimas. Na, o dabar kalbant apie netokį techninį, bet labiau teisinį klausimą. apie parašų tikrinimą. Ar čia mes turėtume atskirai kiekvieną parašą identifikuoti? E, domino apsaugos specialistai sako, kad čia gali būti pažeisti domino apsaugos e, reikalavimai, įvairiose šalise nuostatos gali skirtis. E, galbūt reikėtų kažkaip vis tik E, pažiūrėti, ar tokie žmonės iš vis egzistuoja, ar nėra e, parašų dubliavimuose ir tokiu būdu galbūt e, išvengtume dokumentų patikrinimo. E, yra tarsi nuostata, kad valstybės narės gali savaip spręsti, kaip to tikslo siekti. Ir e, pranešėjai iš dalies e, siekia, kad e, būtų daugiau ar mažiau vienuodos, vienuodos nuostatos visur, e, kaip e, parašų tikrumas turėtų būti tikrinamas, kad būtų vieningos taisyklės visoje Europoje. Aš manau, turėtų būti nurodyta pavardė, adresas, tautybė, gyvenamoji vieta, tai yra adresas, parašas, kad galima būtų patikrinti, kad toks žmogus tikrai mhm. egzistuoja ir kad jie gali tą parašą e, duoti, kad jie turi teisę pasirašyti. Na ir paskutinis klausimas. E, pateiktas pasiūlymas, kad piliečiai pateikdami iniciatyvą privalo nurodyti tos iniciatyvos e, teisinį pagrindą. pranešėjams tai kelia nemažai susirūpinimo, jie mano, kad tai būtų pernelyg e, didelis barjeras, e, pernelyg e, sudėtingas reikalavimas. Mes patys žinome savo darbe, kad teisės pagrindo dalykas yra labai sudėtingas reikalas. Ir tikrai būtų naudinga, jeigu ekspertai išsisakytų šiuo klausimu ir mums paaiškintų. Na ir paskutinis mano prašymas, kurį adresuoju profesoriui Mairiui. Jeigu tos iniciatyvos, kurios toliau siekia plėsti ar vystyti sutartis būtų priimtinos, tai galbūt profesorius Mairis galėtų grįžti prie to, ką pasakė ponė Kaufman ir pasakyti, ką jis norėtų matyti tame reglamente. Ar turėtų būti brėžiama tam tikra paralelė su parlamentu, kuris e, turi e, tam tikras galės pagal Lisabono sutartį keisti sutartį. Dėkuoju, ponė Hefneri. Ponas Mairis. Kiitoksia. Prašau, Jetinmaki. Labai ačiū. Tässä... Kas ten darosi? Dabar tai Vengrija, Rieka. Tilaisuuksia ja... Per pastaruosius keletą metų įvyko keletas e, seminarų bei renginių, kuriuose buvo kalbama apie piliečių iniciatyvą. Ir per kiekvieną jų buvo akivaizdu, kad negalima bijoti piliečių. Tai būdavo nuolat akcentuojama. Aš mums turėtų būti labai svarbu ir turėtume rimtai vertinti tokias diskusijas. Turime patys patikėti, kad piliečių mes nebijome. ES neturi bijoti savo piliečių. Ir tai e, leistų mums e, parodyti, kad e, mes išgyvename tam tikrą demokratijos krizę Europoje. Tiesiai šviesiai sakant, man bjauru matyti, kad toks dialogas ir tokia diskusija turi vykti. Mes turėtume labai atidžiai pagalvoti, ar mums iš tiesų reikia, e, kad mūsų balsas būtų išgirstas tarp piliečių. Jeigu mes priimame piliečių iniciatyvą, bet nenorime išgirsti piliečių, tada mes tiesiog e, simboliškai tik priimsime tam e, iniciatyvas ir sukursim iliuziją, kad klausomės piliečių. Mes turime atmesti tokią idėją iš vis tada. Mes e, turim būti pakankamai drąsus ir priimti tokį sprendimą. Nes aš bijau, kad jeigu mes priimsim e, tokį pasiūlymą tik simboliškai, vardan mūsų įvaizdžio, tai krizė tik pagilės. Mes tą patys savo turime aiškiai pirmiausia pasakyti. Dar paminėčiau keletą klausimų, kurie mano nuomonė yra svarbus. Aš manau, kad piliečiai turėtų turėti galimybę imtis iniciatyvos ir dėl sutarties. Ir kaip ir dėl klausimų susijusių su ES kompetencijomis. Nereikėtų mums bandyti juos mokyti ar e, jų išsigasti. Kartais pastebėm polinkį tai daryti ir e, yra nustatytos turbūt per daug griežtos ribos. Galėčiau priminti Europai, kaip pavyzdžiui veikia Šiaurės taryba, aš jos narė buvau dešimt metų. Sen merkitys on vähentynyt, mutta aikaisemmin se oli, se oli samanlainen kuin sanotaan EU-yhteistyö alussa. Aš galėčiau pasakyti, kad Šiaurės taryba būdavo labai panašiai anksčiau kaip Europos Sąjunga, bendradarbiavimas buvo organizuojamas labai panašiai. Mes atlikome bendrų rink, darbo rinkos tyrimus, socialinės saugumo sistemas bendrai kūrėme. Ir visos tos iniciatyvos gimdavo nevyriausybinėse organizacijose. O po to sprendimų prieimėjai, politikai tas idėjas e, pastumėdavo į priekį. Ir taip e, šiaurės šalių visuomenė darė pažangą. Mes buvome kritikuojami, tačiau e, pamažu e, šiaurės taryba tapo labai patrauklė politikams, nes ji galėjo iškelti daug iniciatyvų. Aš manau, kad tai įrodo, kad mes neturim jokių priežasčių bijoti, pilie, bijoti piliečių. Kartais piliečiai gal iškels ir blogas iniciatyvas, bet tą patį galim pasakyti ir apie mus bei komisiją. Mes nenorim, kad mūsų e, iniciatyvos, kad būtų manoma, kad mūsų iniciatyvos visuomet yra tobulos. Mes dabar kalbame apie tai, ką reikėtų bandyti išaiškinti, kas turėtų būti geriau suprantama Draugiškumo metai yra labai svarbus, draugiškumo įvaizdis yra labai svarbus. Mes turime leisti piliečiams patiems nuspręsti, kaip e, tas įvaizdis turi būti formuluojamas. Skirtingose valstybėse narėse, regionuose ir savivaldėse vyksta visokiausios, e, visokiausi referendumai ir panašiai. Reikėtų pažiūrėti, kaip valstybėse narėse piliečių iniciatyvos yra priimamos, kaip valstybės narės suformavo savo sistemą, su kokiamis problemas susidūrė ir kaip iš jų išlipa. Nereikia mums patiems savo gyvenimą apsunkinti, nereikia iš naujo išradinėti dviračio, jeigu norim piliečių iniciatyvą. Labai ačiū, Paulas Mesišmit. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasinaudosiu progą ir kalbėsiu danų kalbą. Norėčiau padėkoti e, visiems už tas kritinės pastabas, kurios buvo išsakytos, ir prie jų prisijungti. Aš galiu pritarti e, kritikai dėl tų formalių kliūčių, kurios sukūriamos tam, kad e, pasiūlymas būtų patvirtintas. Tačiau, kalbant apie formalius reikalavimus m, iniciatyvai priimti, Nereikia pamiršti ir materialinių kliučių, kurios yra iškel, paminėtos ketvirto straipsnio trečioje dalyje. Sakoma, kad turi būti išmatuojama, ar pasiūlymas yra racionalus. Įsivaizduokime, kad yra šimtas žmonių, kurie kalba apie vienos ar kitos iniciatyvos racionalumą ar nerealumą. Šimtas skirtingų nuomonių bus išreikšta. Todėl e, jeigu paliksime šį, šią nuostatą, mes e, atversime galimybės paviršutiniškai, dirbtinai vertinti iniciatyvas, kas e, niekam netrodys labai naudinga. Bet to, manau, gana keista, kad ketvirtoje dalyje yra sakoma, kad mažosios sutarties dalys bus išbrauktos ir e, bus palikta daugiau vietos legalumui. E, Vadinasi, sutarties šeštajame straipsnėje yra labai daug idėjų, kurioms bus prieštaraujama. Sutartis turi būti išlaikyta, bet mm, mes turime toliau minėti vertybės. O kas bus, kaip atsitiks su proporcingumo, subsidiarumo principais? Čia nėra siūloma, kad dėl to e, būtų galima išžiūrėti daug problemų, tai pažeistų sutartis. Manau, kad e, mes turime galimybę dėl subjektyvių priežasčių atmesti iniciatyvą pasilikti. Turim prisiminti, kodėl iniciatyvos yra keliamos. O dabar nuostatos yra suformuluotos taip, kad iniciatyvas galima e, nužudyti dar prieš turinkant tą milijoną parašų. Jeigu norim tą iniciatyvą iškelti rimtai, tai čia reikėtų aiškiai parašyti, kad teikiamieji pasiūlymai turi atitikti e, sutarties pamatinius straipsnius. Negalima išskirti tam tikrų sutarties dalių, pavyzdžiui, šeštosios, šeštos straipsnių, kur kalbam apie sąjungos pagrindinės vertybės ir sakyti, kad tik tą straipsnį turi tenkinti iniciatyva. Taigi visa diskusija dėl pasiūlymo iniciatyvos priimtinumo yra labai įdomi, bet čia mes tik atveriame galimybę e, visai eiliai piliečių pasijausti dar labiau atitolusiems nuo ES. Dar daugiau piliečiai pradės rūpintis dėl e, pradės būkštauti dėl mūsų veiksmų, nes kasgi nuspręs, kaip atrodys ta iniciatyva mes. Jeigu milijonas parašų, milijono parašų patvirtinta iniciatyva turės praeiti pro parlamentą, tarybą ir komisiją, tai mes turėsime svar, svarų balsą čia. Ne tik komisija pasakys taip ar ne. Tai kodėlgi piliečiams negalim suteikti tokių pat teisų kaip komisijai? Kodėlgi mes negalime leisti piliečiams e, susiaurinti tam tikrų pasiūlymų? Kodėlgi mes, kaip politikai, negalim pasakyti ne tam, kas mums atrodo netinkama? Jeigu milijonas ES piliečių pateikia argumentuotą pasiūlymą, tai manau, kad e, jie jau turi turėti teisę e, tokio institucijo kaip mes parlamente susilaukti pritarimo ir atmetimo. Ne valstybės tarnautojų grupelė galėtų tai spręsti, o politikai. Politikai turi įrodyti savo rinkėjams, kad jie gali priimti sprendimus. Ir tokiu būdu mes E, galėsime apimti visą sutartį. Neužtenka kalbėti tik apie vieną ar kitą sutarties dalį, reikia kalbėti apie visos sutarties e, laikymasi. Jeigu mes patys bijome, tai mes e, nieko iš piliečių negalim tikėtis. Mes turim nebijoti pritarti ar atmesti tą iniciatyvą. Yra nemažai kritikos dėl formalių apribojimų, bet supraskim, kad juos tas problemas galima išspręsti, bet jeigu neatsikratysime tų politinių kliūdžių, kurios egzistuoja, tai mes neatsikratysime politinių problemų. Ir e, turi būti išlaikyta galimybė subjektyviai įvertinti visų e, milijono piliečių e, pasiūlymus. Thank mhm. you. Ačiū, ponas Šefling. Ačiū. Dėkoju visiems už pasisakymą šioje diskusijoje. Labai norėčiau, kad ponė, labai džiaugiuosi matydamas ponę Kaufman vėl šiame komitete. Galiu aiškiai pasakyti, aš labai pozityviai vertinu piliečių iniciatyvą. Kai kas gali pagalvoti, kad e, aš skambu negatyviai, bet iš esmėsgi tai yra tam tikras atsparumo testas. Visą problemą turime vertinti kuo aiškiau. Iš pradžių man atrodo, kad ne visos iniciatyvos būtinai bus demokratiškos ar palankios Europai. Jeigu dėl to kyla diskusijų, tai tik e, gero tai duos. Be abejonės, kai kurios iniciatyvos leis populistams pasireikšti, apie tai turim žinoti ir to nepamiršti. Antras dalykas, jeigu piliečių iniciatyvos tikslas išplėsti Europos Sąjungos e, e, artimumo jausmą, tai nemanau, kad e, E, reikia priboti tam tikrų nevyriausybinio organizacijų ir piliečių organizacijų veiklą. Mes turim stengtis įtraukti kuo daugiau žmonių, pavyzdžiui, pilietinės visuomenės atstovų, bet ar iš tikrųjų tos iniciatyvos paplis tarp visų mūsų visuomenės narių jau yra kitas klausimas. Gali būti, kad tai apsiribos tik tai tam tikroje grupėje. Kitas dalykas, mums tikrai reikia filtrų, kad e, mes pažabotume tam tikras destruktyves iniciatyvas. Jeigu taip atsitinka, reikia labai atidžiai patikrinti, kas vyksta. Mes turim suprasti, jeigu iniciatyva, e, iniciatyvai bus keliami per maži reikalavimai, ji gali būti žalinga, jeigu bus per griežti reikalavimai, tai irgi sistema nepasiteisins. Apie tai turim gerai pagalvoti. Aš galiu pasakyti, kad pirmosios keletas iniciatyvų bus labai svarbios nustatant kultūrinę bazę ir išsiaiškinant, kaip geriausiai praktiškai visa sistema gali funkcionuoti. Taigi čia dar kartą e, reikės mm, gana atidžiai su visu tuo žaisti. Ir galutinis punktas labiau teorinis. Kai apie tai mes galvojame, mes turime nepamiršti, kad maišome atstovavimą ir tiesioginę demokratiją. Dėl to atsiras problemų. Mes iš Europos demokratijos praktikos žinome, kad daug ką galima pasakyti apie atstovaujamą demokratinio ir dėl tiesioginės demokratijos taip pat kyla daugybė rimtų problemų. To nepamirškime ir nepasiduokim tam entuzijazmui, kurį aš jaučiu šioje diskusijoje. Bet vis tik galiu bendrai pasakyti, kad aš už esu į piliečių iniciatyvą, tik nepamirškim ir tos neigiamos pusės. Ponas Bronsas. You, Ačiū pirmininkė piliečių iniciatyva iš esmės yra politinės diskusijos. Diskusijos gali baigtis sutarimu, konsensusu, tačiau jeigu mes iš primis, primesime konsensusą iš anksto, tai yra primtinai reikalausime, kad visos iniciatyvos turėtų atitikti tai, ką mes vadiname europietiškomis vertybėmis, tai, tai virs ne diskusijomis, o e, tokiomis lopinamomis diskusijomis Šį rytą jau kalbėjome apie tai, kad populistinės iniciatyvas reikėtų apriboti, kad destruktyvios iniciatyvos, kurias na, gana subjektyviai kitą vertus galima įvertinti, taip pat turi būti ribojamos. Tačiau kalbame apie tiesioginę demokratiją. Ir nors tai šiek tiek primena tiesioginę demokratiją, tiesioginė demokratija ta iniciatyva nėra, nes kai bus surinkti vienas milijonas parašų, dabartinėje situacijoje komisija gali pagalvoti ir pasakyti, labai įdomu, ačiū, bet nieko nedarysime. Tai nėra tiesioginė demokratija, tai tiesiog peticija, kuri yra pavadinta kitaip. Ačiū. Eh, Honorevole Mendes de Vigo. Ponas Mendes de Vigo. Muchas gracias, señor presidente. Y, y... Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad vėlavau į posėdį, bet avialinijų skrydžiai ne visada atitinka, skrydžių tvarkaraštis ne visada atitinka mūsų planus. Bet man labai džiugu matyti savo senus draugus, kurie vis dar yra jauni Man labai malonu Jūs čia matyti. Prisimenu visus e, mūsų bendro, bendro darbo momentus konvente, o ponas Majeris ir buvo vienas iš e, mūsų šiandien svarstomo pasiūlymo iniciatorių, piliečių iniciatyvos galimybė. E, Alanas Lamasiūras ir Ilvi parengė pranešimą ir man tikrai labai džiugu jos čia šiandien matyti. Mes neturėtume pamiršti vieno svarbaus dalyko, toliau, toliau, toliau plėtojant šį Europos piliečių iniciatyvos pasiūlymą. Tai yra, kad Europa kaip aš sakau savo studentams, yra teisės bendruomenė, teisinė bendruomenė ir negalime pas, pamiršti to, kas yra įrašyta ES sutartise. Taigi, atstovavimą ES užtikrina ES parlamentą ir tai yra atstovaujamosios demokratijos elementas. ES parlamento nariai yra renkami kas penkis metus ir atstovaujamosios demokratijos nepakeis kitos e, demokratiškos institucijos jokiais procesais. Taigi mes nekalbame apie atstovaujamosios demokratijos pakaitalą, apie, tik apie tai, kad reikia paisyti sutarčių. Taigi mes kalbame apie įstatymų viršenybės bendruomenę. Dar vienas dalykas. Teisėkuros iniciatyva gali parengti, jos dėka galima parengti teisės aktus tik tai remiantis bendrijos teisės aktais. Negalime dirbti nepaisant tų teisės aktų numatytų apribojimų. Negalime imtis nieko, kas prieštarauja Europos konstitucijos vertybėms, kurios yra išdėstytos Europos sutartyje. Europos sutartyse. Noriu pateikti vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, kas būtų, jei buvo susirinktas vienas milijonas ar du milijonai parašų ir ta iniciatyva būtų prašoma įvesti, atkurti mirties bausmę kai kuriuose valstybėse narsiai. Sakytumėt, na, to nori du milijonai piliečių bet Europos, Sąjung, bet Europos pagrindinių teisių hartijos antrame straipsnėje, kurios galios yra tokios pat kaip ir Sabono sutarties, yra numatyta, kad e, mirties bausmės panaikinimas yra Europos vertybė. Galima surinkti kiek nori milijonų parašų, bet jeigu tai prieštarauja Europos nuostatoms, Europos teisės aktams, mes negalime tam pritarti. Visą galime padaryti, pasakyti parašų autoriams, tai yra jūsų nuomonė, bet ES negali e, priiminėti teisės aktų tokiais klausimais. Taigi, klausimas, kada jiems tai kada jiems tai pranešame, paaiškiname, ar procedūros pradžioje, kad nebūtų švaistomas laikas, energija ir, ir lėšos, e, kovojant už kažką, kas neduos jokių rezultatų, ar Tai paaiškiname proceso gale. Būtent apie tai ir, šiandien, ir kalbame šiandien. Mes kalbame, at, mes kalbame tai, kad žmonėms reikia pasakyti tiesą. Tai yra labai svarbu. E, aš neturiu tvirtos pozicijos šio klausimu. Nežinau, kada ši patikra turi būti atlikta, kada kontrolė turi būti vykdoma. Tačiau jei prisimename šitą anglo saksoniškosios teisės argumentą, kad komisija yra biurokratų šutvė, ar Baroso yra biurokratas? Mes kalbame apie politikus. Jie priima politinius sprendimus, komisijos nariai yra politikai ir mes patys pritarėme jų paskirimui tuos postus. Mes galime pareikšti jiems nepasitikėjimą kai buvo mano draugo Žako Santero e, darbo metu ir tiem aglos saksoniškosios tradicijos atstovams tai turėtume pasakyti, nes jie visą laiką kalba apie biurokratus. Juk sutartimis komisijai suteikta teisės aktų iniciatyvos teisė. Teisės aktų iniciatyvos e, teisė. komisija turi e, parengti teisės aktų pasiūlymus. Taigi, kaip jau sakiau, tvirtos pozicijos šio klausimu neturiu, bet jei būtų galima rasti e, patogesnę, demokratiškesnę išraiškos formą, būtų gerai, bet dar kartą pakartosiu, reikia žmonėms lab, pasakyti, kaip viskas yra. Negalime, e, puoselėti, negalime leisti žmonėms puoselėti iliuzijų ir kalbėti apie atstovaujamą į demokratiją. Tai tiesiog veiksminga priemonė, kur leis žmonėms susiburti kaž, dėl kažkokios idėjos, leis jiems pasijusti europiečiais. Europa sukurta per programas, per projektus, žmonėms susitelkus, vykdant vienokį ar kitokį projektą. Tačiau tai nereiškia, kad visa institucinė sutartimis numatyta sistema yra ir tik tai bendryjei, ir tai yra, kad visą tai reikia atmesti, nurašyti kažkokios naujos procedūros vardan. Visada kalbame apie tai, kad reikia priartėti prie piliečių. Tai yra pagirtinas tikslas, bet blogiausia, ką galėtume padaryti, tai nesakyti žmonėms tiesos, nepaaiškinti jiems, kaip viskas yra iš tikrųjų. Ačiū. Prieš suteikdamas žodį komisijos ir tarybos atstovams, norėčiau e, pridurti keletą ir savo paties pastebėjimų. Italijoje mes turėjome referendumų rengimo ir iniciatyvų teikimo patirties, kuomet piliečiai teikia iniciatyvas. Kalbant apie priimtinumo patikras, manau, kad jos turėtų būti mm, surengiamos kiek įmanoma ankstesname proceso etape. Jei galima pačioje pradžioje. Nes parašų rinkimas yra nelengva užduotis, o priimtinumo patikra, kaip ponas Mendes Devygo sakė, turi būti atliekama remiantis galiojančiais kriterijais. Nes galbūt kažkas pasiūlys už, anuliuoti Europos Sąjungą. Arba e, pasiūlys, Europos, pasiūlys Prancūzijai išstoti iš Europos Sąjungos. Kalbant apie skaičių, apie parašų skaičių ir valstybių skaičių, skaičius septyni, man atrodo, turėtų būti tas, kurį turėtume svarstyti ir tos iniciatyvos turėtų būti aktualios bent milijonui piliečių iš nemažo ženklaus valstybių narių skaičiaus. Pagal Lisabono sutartį galime svarsyti, ar tai turėtų būti septynios valstybės, ar kažkoks kitas skaičius pasimtas, bet tai turėtų būti nemažas ES valstybių narių skaičius. Taip pat e, ta, ta teikia tą iniciatyvą, reikia palaikyti e, ryšius su skirtingomis valstybėmis narėmis. Jeigu neįmanoma surinkti septynių žmonių per uh, protingai pagristą laikotarpį, arba jeigu negalite surinkti dešimties asmenų per tam tikrą laikotarpį, tai e, galima abejoti, ar ta iniciatyva ko nors verta. Tai yra rimtas klausimas, aš jį, ir dar vienas rimtas klausimas, į kurį aš neturiu atsakymą, tai uh, e, žmonių, asmenų tapatybė. Tai nėra nesvarbus klausimas, nes tos iniciatyvos turi turėti svorio. Piliečių iniciatyvos turi būti rimtas projektas ir reikėtų vengti pašarulų, pašar, parašų dubliavimo. Tai būtų labai negeras dalykas, o parašus suklastoti yra tikrai nesunku, nebent kas nors tikrintų tai. E, ir reiktų, kad kažkas tai tikrintų, jeigu tuos iniciatyvas nu, jau traktuojame rimtai. Toliau Europos valstybėse galiojančios tradicijos, kai kurios valstybės turi patirties e, parašų autentiškumo tikriname galbūt pačių valstybių reiktų prašyti užtikrinti mm, parašų autentiškumą ir išsiaiškinti, ar ar viskas vyko teisinga. Kas atsitiks tuo atveju, jeigu nebus surinkta vienas milijonas parašų? Manau, kad gali iškilti problemų. Nes gali būti, kad parlamentas nuspręs atsižvelgti į tą iniciatyvą. Jam palikta laisvė, tokia laisvė veikti savo nuožiūrą. Pavyzdžiui, dabar svarstame peticijas, kurias teikia asmenys, atskiri asmenys. Ir jeigu bus pateiktas prašymas, kurią, kurį parems beveik milijonas, bet ne milijonas piliečių. Na, tai bus rimta. Amžius. Amžiaus kriterijus. Tik Austrijoje numatytas 16 metų amžius 26 prieš vieną valstybę. Manau, tuo pagrindu būtų sunku įvesti visuotinį 16 metų kriterijų visose valstybėse narėse. Ir tai klausimas ar siūlymas apsvarstyti šį klausimą ekspertams. Ar piliečiai gali pareikalauti, kad būtų pakeista sutartis? Aš asmeniškai problemų čia neižvelgiu. Galėtų prašyti įvairiausių dalykų. O kaip užtikrinti, kad būtų paisoma 225, 221 straipsnio? Manau, tai susijęs su parlamento prerogatyvomis. Galbūt piliečių pasiūlymas galėtų būti traktuojamas kaip, kaip paskata. O e, sutarties 48 straipsnis, kuriuos teigiama Europos Sąjunga, gal, galbūt parlamentas galėtų pas, pasiūlyti modifikuoti sutartis. Nežinau, kokie čia yra teisiniai, čia yra tam tikri teisiniai apribojimai ir nežinau, kaip su jais reiktų elgtis ir kaip juos traktuoti ekspertai turėtų tai paaiškinti. Pirmininkas taip pat kartais turi galimybę pasisakyti, atsiprašau, kad aš tą teisę ir pasinaudojau, bet dabar prašysiu komisijos atstovo pono Tereros išsakyti savo nuomonę, prašau. Thank you very much, Mr. Chairman. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už diskusiją. Vėlgi labai įdomią. Aš pabandysiu keletą pastabų patekti dėl trijų pagrindinių minčių. E, piliečių komiteto idėja, e, priimtinumas ir parašų patikrinimo problema. Dėl pirmos problemos dėl idėjos, e, kad turi atsirasti kažkoks piliečių komitetas, tai yra parlamento idėja, ne komisijos. Mes manome, kad tai mintis įdomi mūsų pasiūlymo kontekste, nes tai e, padėtų truputį geriau sustruktūruoti tą procesą, suteikti iniciatyvai europinę dimensiją, įrodyti, kad piliečiai iš tikrųjų nusiteikia rimtai. Tai gali padėti procesui ir taip pat palengventi taip pat kitus patikrinimus ar testus. Taigi šią prasme mes lankščiai elgsimės ir panalizuosime šią mintį. Žinoma, reikia išlaikyti mm, būtiną skaidrumą, nes uh, E, piliečiai e, gali panorėti, kad juos remtų nevyriausybinės organizacijos ir panašiai. Reikia iš tikrųjų žinoti, kas už ko stovi, bet ta pati mintis nėra bloga. Dėl priimtinumo problemas norėčiau dar kartą akcentuoti, kad e, tai, kas yra komisijos tekste ir bendrojoje tarybos pozicijoje. Nėra jokių bandymų įvesti cenzūrą Ta turėtume labai aiškiai pasakyti, kai kalbame apie e, nerimtas iniciatyvas ar nepiliečių iniciatyvas. E, tai e, čia patikrinimas jokiais būdais nebus panašus į, į cenzūrą. Bet vis tik bus siekiama, siekiama e, nerimtas iniciatyvas eliminuoti. Pavyzdžiui, kad Europos parlamentarai į posėdžius vaikščiotų apsirengę mėlynai ir pasipuošę geltonomis žvaigždutėmis. Dabar e, dėl pono Mendes Devygo e, pavyzdžio apie galimą iniciatyvą gražinti mirties bausmę. Aš manyčiau, kad nereikėtų registruoti komisijos e, tinklapyje e, tokios iniciatyvos, kad nereikėtų suteikti jai jokio viešumo. Nuo pat pradžių mes neturėtume registruoti tokios iniciatyvos, kuri kertasi su Europos pagrindinėmis vertybėmis. Bet tai nereiškia, kad bus kažkokia cenzūra ar kažkoks politinis iniciatyvos vertinimas. Mes dalyvavom diskusijoje ir atidžiai klausėmės visų idėjų susijusių su priimtinumo patikrinimu. E, kai kalbama apie parašus. Ir mes norime ir toliau čia dirbti, plėtoti tą mintį. Mes suprantame susirūpinimą, kuris kyla ir kažkuria prasme jau ir tarybos tekste tai šiek tiek atsispindi, nes taryba prie kriterijų pridūrė dar vieną, kad e, nereikia registruoti iniciatyvos, jeigu jos taikymas rytis išeina už sutarčių kompetencijų srities. E, čia neina kalba apie teisės pagrindą, bet dėl to mes turėtume dar padirbėti. Jeigu visiškai aišku, kad pasiūlymas visiškai išeina už komisijos kompetencijos sričių, tai tada e, jis neturėtų būti registruojamas. Įsivaizduokime, kad piliečiai pateikė iniciatyvą pakeisti, kaip e, Europos parlamente yra suskirstomi parlamentarai. Mes pažiūrėtume, ar tai yra reglamentuojama sutartimis, nėra, vadinasi, komisija iš, iš esmės galėtų priimti, nes iš pat pradžių mes turėtume pasakyti, tai nepatenka į tą kompetenciją sritį, kur komisija gali pateikti kažkokių pasiūlymų, nes tai yra e, Europos parlamento prerogatyva. Taigi dėl šio klausimo taip pat esame pasirengę toliau dirbti. E, manome, kad svarbu sukonstruoti iš pat pradžių e, tam tikrą teisinio įvertinimo mechanizmą ir mes toliau sieksime šito. Dabar dėl parašų patikrinimo. Manau, kad tai yra e, diskusija daugiau tarp parlamento ir tarybos, kadangi tai yra susiję su galimybė tikrinti, bet kuriuo atveju mm, porą pastabų siekiant tą reikalą paaiškinti. Visų pirma, e, eina kalba, pasiūlymas e, yra, kad tie patikrinimai neturėtų būti kiekvieno parašo tikrinimai, bet atsitiktiniai patikrinimai atsirinktiniai patikrinimai. Kitas dalykas, kad neketinama e, tikrinti parašų. E, sakysime, jeigu kalbama apie e, paramą internetu, tai ten parašų iš vis nebus, bus tik tai kažkokie tai elektroniniai laiškai ir panašiai. Todėl būtų tikrinami tik tai duomenys. Jeigu egzistuoja kažkoks žmogus, tokia pavardė, kuris gyvena tame ar kitame mieste, ar, ar buvo gimęs tada ir tada, tada yra tikimybė, kad e, būtent tas žmogus ir pasirašė iniciatyvą. Tai būtent apie tai kalba mūsų teikiamas tekstas. E, problema iškyla, visi kuriuo pagrindu turėtume tai tikrinti. Valstybės narės mums sako, kad vienintelis būdas patikrinti būtų mm, kreiptis į duomenų bazės, kurios būtų susijusios su dokumentais. Todėl jos tiesiog norėtų žinoti, ko reikia ieškoti ir su kokiais dokumentais tai turėtų turėti sąsąją. Bet čia vėlgi e, mes galėtume e, bandyti padėti Tai tiek ir e, norėjau pasakyti paaiškindamas tuos klausimus. Dėkui. Dėkoju. Suteiksiu tarybos dabar atstovai žodį, ponas Haibat. Dėkoju, pirmininkė. E, norėčiau grįžti prie kai kurių dalykų, kuriuos paminėjo ir Belgijos valstybės sekretorius e, pereitą savaitę viešėdamas Europos parlamente. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, pranešėjai, taip pat ekspertams už jų e, gilesnius pamastymus apie piliečių iniciatyvą. Kaip valstybės sekretorius jau sakė, Pirmininkaujantį Belgiją, taip pat kaip komisija ir e, parlamentas norėtų, kad e, ši problema taptų prioritetinė ir šio dokumento įvyktų dar iki metų pabaigos. Mes taip pat manome, kad piliečių iniciatyva turi e, būti arti piliečių, tokia yra ir tarybos pozicija, kurią ji išreiškė savo bendrame požiūrėje. Birželio 14 dieną. Kaip ir parlamento ir komisijos atstovai sakė, mes manome, kad yra svarbu, kad ši iniciatyva būtų veiksminga, praktiškai gyvendinama ir e, realiai užtikrintų piliečių dalyvavimą. Buvo pasakyta, kad e, yra tam tikrų techninių problemų, kurias valstybės narės turės išspręsti, kuomet reikės tikrinti tuos e, duomenis, kuriuos pateiks piliečiai. Norėčiau taip pat pridurti, kad bendra, bendradarbiavimas tarp keturių pranešėjų šio klausimu e, kol kas labai geras ir mes ketiname ir toliau tęsti dialogą ar trialogą e, dėl šios problemas, kad galėtume sutarti e, dėl pirmo svarstymo iki met pabaigos. Pirmininkas, dėkoju. Prieš suteikdamas žodį mūsų dviem referen referentams, prelegentams atsakyti, taip pat ir poniai Gurmai, mūsų pranešiai. Turiu pasakyti, kad matau, e, kad ir daugiau dar norinčių kalbėti, bet atvyko ir mūsų parlamento vicepirmininkas ponas Martynės. Tad neturėtume pernelik ilgai užtrukti, bet pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Messerschmidt dar kartą. Dėkuoju, pirmininkė, nes neišgirdau atsakymą į mano klausimą. E, kodėl sutartyje yra daug nuostatų, kurios trukdo piliečiams kelti iniciatyvas ir kodėl šiame komisijos pasiūlyme e, yra daromas nuorodas e, ne į straipsnius, o į tam tikrus kriterijus, į vertybės, sakysime, kalbant apie mirties bausmę. E, Bet tai įsivaizduokime, kad e, bus pasiūlymų, e, kurie prieštaro subsidiarumo ar proporcingumo principams. E, tokie pasiūlymai būtų priimtini, bet praktiškai neįgyvendinami, nes komisija nieko čia negalės pasiūlyti. Tai kodėl mes turime tik tai apribojimus, kurie remiasi tik tai vertybėmis, bet ne kitais kriterijais, kurie leidžia ES veikti. Ir antra vertus neaišku, kas turima galvoj, kai sakoma vertybės, ar čia kalbama apie šeštą straipsnį, ar apie antrą straipsnį, apie ką čia kalbame. Ir antra, apie trečiąją dalį, kokiu pagrindu turime mes vertinti, koks čia slepiasi turinys. Ačiū. Dėkoju, ponas Daf. Atsiprašau, pirmininkė, kad e, nedalyvauju nuo pačios diskusijos pradžios. Labai malonu man pasveikinti ir e, Silviją Kaufman, ir e, Jurgeną Maerį, mūsų garbiuosius ankstesnius kolegas iš Europos parlamento. Vis labiau links, linkstu manyti, kad komisija turėtų iš vis nesikišti į priimtinumo patikrinimą. Nemanau, kad komisija turėtų įsitraukti į e, priimtinumo vertinimą ar būti įtrauktai į tokį vertinimą ir paskui spręsti proceso pabaigoje dėl politinio pasiūlymo priimtinumo. Nemanau, kad tai būtų e, labai sudėtinga, kad būtų labai sudėtinga nuspręsti, kada iniciatyva kertasi su sutartimi. Jeigu manęs paklaustų, per 15 minučių galėčiau tokį atsakymą pateikti. Jeigu nieko kito neveikčiau, tai paprasčiausiai su kompiuterio pagalba į tą klausimą atsakyčiau. Čia nėra aukštasis mokslas, Tiesiog reikia plačiai e, įsivaizduoti integracijos mastus ir e, sąjungos kompetencijas. Aš manau, kad e, tokių sudėtingų procedūrų kūrimas, sukuriant kažkokias išminčių formales grupės, kuriems reikėtų uh, daug mokėti praktiškai už nieką arba leidimas komisijai įsikišti proceso pradžioje yra blogi pasiūlymai. Reiktų iš principo apsispręsti, ar to mums reikia. Manau, kad pono Kasinio a, labai pragmatiškas Italijos patirties apibūdinimas yra teisingas. Nemanau, kad e, bus e, kažkokių Mikimausų parašų ar e, sudubliuotų parašų per nelik daug. E, bent jau per daug jų tikrai nebūtų, galbūt reikėtų kažkokią kvotą užbriežti, kad tų mikimausų parašų nebūtų pernelik daug. Bet jeigu eina kalba apie maždaug milijoną žmonių, kurie nuoširdžiai e, norėtų tiesiekros iniciatyvos, tai tada institucijos privalėtų į tai atsižvelgti. pernelyg e, pedantiški ar biurokratiški. Čia neturėtume būti, turėtume būti kuo nalaidesni ir pragmatiški. Man rūpi klausimas susijęs su e, biudžetu. Jeigu yra kažkokia iniciatyva, kuria siekima padidinti ar sumažinti išlaidas ir tai kertasi su daugia šalia finansinė perspektyva, Tai ką tada turėčiau daryti, reaguodamas į tokį elektroninį laišką, kurį atsiųstų man piliečių grupė, kuriems tokią iniciatyvą norėtųsi stumti. Norėčiau, kad e, pranešėja ir e, kiti, kurie turi čia patirties, atsakytų į tokį klausimą. Kai kuriuose šalyse iniciatyvas dėl finansinių dalykų nėra e, laikomas priimtinomis. Taigi norėčiau išgirsti nuomonę dėl to. Na ir pagaliau, kaip žinote, savo pasiūlymuose dėl parlamento rinkimų reformas aš siūlau įkurti tam tikrą rinkimų instituciją, kuri prižiūrėtų rinkimus e, paneuropinėje rinkimų apygardoje. Ar nemanytumėte, kad atsirastų e, vaidmuo tokiai nepriklausomai rinkimų institucijai, tikrinant piliečių iniciatyvos uh, rimtumą. E, jeigu taip e, būtų kartais, e, tai tada būtų tikrai gera paspirtis komisijai. Ačiū. Grazie. Allora, le repliche, purtroppo non abbiamo più molto tempo. E... Ačiū, neturim pakankamai laiko dėja atsakymams, bet prašyčiau dabar pasisakyti profesoriui Mairiui ir poniai Kaufman. Kaufman. O, oh, ich möchte mich äh, zunächst bedanken für die vielen. Aš visų pirma norėčiau padėkoti visiems už e, labai įdomius pasisakymus ir noriu tik tai e, išsakyti savo nuomonę. Pirmasis, kai svarstymas turėtų įvykti šių metų pabaigoje. Praėjus septyneriems su pusę metų nuo pirmosios minties įsukurti piliečių iniciatyvą. Tai buvo padaryta konvente. Viešpaties keliai nežinomi ir atrodo, kad viskas rutuliuosi labai lietai. Pirmininkė Kazinė, aš visiškai su jumis sutinku. Primtinumo testai turėtų vykti kuo anksčiau. Būtent tai pasiūlyme ir sakoma. 5 tūkstančiai piliečių ar e, bent jau 10 tūkstančių piliečių, nedaugiau kaip 10 tūkstančių piliečių turėtų būti pasirašę prieš pateikiant e, tokį prašymą. Pone Mendis Devygo, jūs buvote konvento biure ir nuo pat pradžių rėmėte šią mintį. Iš pradžių jūs buvote mažmoje, Ir jūs esate visiškai teisus. Atstovaujamoji demokratija nėra nustumiama į šalį ir pakeičiama kažkuo kitu. Ji tik praturtinama labai svarbių demokratijos e, elementų. Jūs pateikėt pavyzdį e, su mirties bausme. Tas klausimas jau išnagrinėtas jį išsprendėme priimdami pagrindinių teisų hartiją. Jūs turite tik tai e, prisiminti, kad pagrindinių teisų hartija čia yra pagrindinis dokumentas, numatantis ES vertybės. Tai leistų užkirsti kelią nereikalingiems veiksmams. Pasiūlymas komisijos neįtraukti į priimant sprendimą, ar paraiška yra priimtina. Uh, Iškyla grėsmė, kad komisija atliks tam tikrą hybridinį vaidmenį. Iš pradžių jį turės nuspręsti, ar e, iniciatyva yra priimtina, o paskui procedūros pabaigoje turės priimti politinį sprendimą, ar iniciatyva gali būti toliau prastumta. Iškyla tam tikras pavojus. kad dėl to iškils daug sunkumų dėl kompetitingų asmenų komiteto. Jeigu jie nuspręs, kad iniciatyva yra priimtina, tai jų sprendimas turi būti galutinis. Ir jeigu jie nuspręs ne, kad pasiūlymas negali būti priimtas, tai komisija turės teisę išnagrinėti šį prašymą ir tokiu būdu bus atvertas kelias eiti į Teisingumo teismą. Dėl e, kompetitingų asmenų komiteto sprendimo reikšmingumo. Jis turėtų būti traktuojamas jų sprendimas turėtų būti traktuojamas kaip galutinis. Pone Hefner, jūs pateikėte keletą klausimų, aš galiu pabandyti juos trumpai atsakyti. Kada jūs galite užtikrinti peticijos remėjų viešumą, skaidrumą per registravimą? Renkant parašus, viskas turi būti suregistruojama ir kai surinkama kritinė parašų masė, turi būti nurodyta aiškiai, kas remia tą iniciatyvą, skaitant ir finansinius rėmėjus. Kai, tik, kai bus tikrinami asmenų parašai, nereikėtų skirtingose valstybėse narėse taikyti skirtingų taisyklių. Tokio tikslo mes turėtume siekti. Bet jeigu mums nepavyks taryboje e, šio dokumento priimti, tai aš prašyčiau, kad Europos parlamentas labai aiškiai išsakytų, ko jis nori yra aiškiai pasakyta, kad yra nesąmonė nurodyti paso numerį ar socialinio draudimo numerį. Tokių dalykų reikėtų išvengti. Tačiau iš esmės mes kalbame apie teisę e, pasirašyti, bet nele, apie prevencinės priemonės, kad nebūtų pasirašyta du kartus. Septinta pastraipa, kurioje yra kalbama apie teisinę bazę, e, puikus e, pranešėjos parengtas dokumentas. Manau, kad čia yra šiek tiek per daug prašoma iš inicijatorių tokios priemonės. Reikės nuo pat pradžių teisinės, e, teisinių patarimų, teisinių konsultacijų. Manau, kad e, tie kompetitingi žmonės, jų komitetas galėtų tai padaryti, o ne iniciatyvos rengėjai. Ne, iniciatyvos rengėjai neturėtų nurodyti, kas yra teisinė bazė, tai yra ne jų reikalas. Dabar džiaugiuosi, kad kiti parlamentarai su manimi sutiko, jog Galima e, pateik, priimti ir pasiūlymus dėl to, kaip ES institucijos turėtų veikti. Aš labai sutinku su ponė Jetemaki ir jos išdėstomis išlygomis. ES sutarties 8 straipsnio 4 dalis. Ten yra kalbama apie sutarties įgyvendinimo tikslus. Būtent tokia formuluotė mano pasiūlyme, kurį išdėšiu konvete, ir atsispindi. 225 ES veikimo sutarties straipsnis yra orientuotas tą pačią kryptimį. Europos parlamentas e, turi turėti galimybę inicijuoti sutarčių pakeitimus. Tai yra numatyta 48 straipsnėje. Tačiau jeigu parlamentas nusprendžia vadovautis 225 straipsnėje nurodyta procedūra, tai jis elgesi taip pat, kaip ir piliečiai teikiantis iniciatyvą. Tai yra, bus prašoma, kad Europos komisija iškeltų iniciatyvą remiantis jų pasiūlymu. Piliečių iniciatyvos 11 e, straipsnėje galima išvelgti paralelių su ES veikimo sutarties 225 straipsniu, kuriame kalbama apie parlamento teisę e, reikalauti vienokios ar kitokios priemonės e, Tai yra gyvos demokratijos e, neatskiriama dalis. Mes sutartis turime keisti ir turime tik paaiškinti piliečiams, kad jeigu jie kelia tokio pobūdžio iniciatyvas, tai galų gale E, reikės ratifikuoti pakeitimus visose 27 valstybėse narėse. Ir piliečiai turėtų suprasti, kad kai kuriuoms iniciatyvams bus lemta žlugti nuo pat pradžių, nes e, bus valstybių narių, kurios e, niekada to nepasirašys. Europos parlamento darbo vietos, pavyzdžiui. Prancūzija niekada nesutiks, kad parlamentas dirbtų tik tai Briuselėje. Žmonės tą turi aiškiai suprasti ir nereikia kurti įspūdžio, kad piliečiai gali kažką pakeisti parengdami tokią iniciatyvą. bet aš manau, kad formuluotės e, gimusios diskusijose su taryba ir komisija, e, jos turi neperžengti e, sutarčių masto. Pakeitimai sutartims yra numatyti 48 straipsnėje, pačios sutartys tai numato, todėl aš manau, kad mes galėtume to siekti. Tačiau aš E, galiu tik pakartoti ir pabrėžti ponios Kaufman e, mintį, kad e, nauja procedūra turi būti numatyta pagal egzistuojančias darbo tvarkos taisyklės ir piliečiai gali prašyti parlamento reikalauti sutarties pakeitimo. Tai turi būti viena iš galimybių, viena iš alternatyvų. Piliečiai turi turėti galimybę kreiptis ir tiesiog į komisiją, bet iš esmės tai parlamentas tą daro. Jeigu piliečiai papildomai prie Europos parlamento dar reikalaus tokio dokumento. Tai bus tik labai geras papildymas, bet iš esmės e, vienas kito tokie e, veiksmai nepakeis. Paskutinė mintis. Sutartyse jau yra tiek daug numatyta konkrečių politikos ryčių reglamentavimo būdų jie skiriasi nuo pirminės Europos bendrijų sutarties. Ir dabar mes jau kaip ir aiškiai suprantame, kaip ES veikia. Bet būtų labai lengva pasakyti piliečiams, kad e, nedarykit to ar to, nes jau tai yra numatyta arba sutartyje jau yra nuostatos, kurios tai reglamentuoja. Tokių pasisakymų reikėtų vengti. Reikėtų stengtis sukurti tokią visą Europą apimančią diskusiją, kad suprastume, ko mūsų piliečiai nori. Jeigu tai darysime, piliečiai supras, kad jie yra pakankamai subrendę ir suaugę suvokti ko jiems reikia ir ko jie nori. Nuo pat pradžių nereikia kurti biurokratinių kliučių. Tai būtų klaidinga. Reikia labai atidžiai pagalvoti apie piliečių komitetą. Tai negali būti iškelta, iškelta kaip privaloma prielaida. Tai turi būti tik tai viena galimybių, rekomenduotinas elementas, bet negalime sakyti, kad jeigu jūs gerbėjami piliečiai nesudarysite tokio komiteto, tai jūsų iniciatyva yra žlugusi. Negalim sukurti sistemos, kurią būtų labai sunku taikyti. Negalim prikurti tokių kliučių, apie kurias aš ką tik kalbėjau. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch für mich. Pone Kaufmann, ačiū. Pone pirmininkė. Man ši diskusija uh, buvo nepaprastai įdomi. Ir džiaugiuosi, kad buvo išsakyta skirtingų nuomonių įvairis klausimas, kaip ir visada. E, dirbau su čia esančiais kolegomis daug metų. Žiūriu, žvelgiu Andrew Duff. Europos piliečių iniciatyva e, e, yra skiriama komisijai. Komisijai suteiktas teisės iniciatyvos monopolis. Šio principo negalime keisti, net jei komisija sulaukia teisėkuros iniciatyvos iš parlamento. Komisija turi patikrinti, ar tai įmanoma pagal galiojančius teisinius pagrindus ir viską išsiaiškinti. Manau, kad komisija negalės išvengti šios atsakomybės. Tačiau kalbant apie primtinumo patikrą, tai yra tik teisinių aspektų patikra. Tai tikrai jokiais atvejais neturėtų virsti politiniu vertinimu. Ir tas teisinis patikrinimas turėtų būti vykdomas teisiniu pagrindu. Komisija turi išsiaiškinti, ar bendras uh, pasiūlymas eina tinkama kryptimi. Tai yra, ar jis atitinka ES sutartis? Tas pasiūlymas taip pat turėtų būti Europos bendrijos vertybių, vertybės atitikti pagal antrąjį straipsnį. Taigi tą straipsnį reikia pat reikia viską patikrinti e, pagal antrąjį straipsnį ir ponas Šioflinas bei kiti išreiškė susirūpinimą, kad piliečių iniciatyvų e, priemonė bus piknaudžiaujama, kad to reiktų vengti. Žinoma, jeigu kažkas siūlytų įvesti iš naujo mirties bausmę, tai būtų nepriimtina nuo pat pradžių pagal pagrindinių teisų hartiją. Nemanau, kad tokių problemų iškils. Taip pat buvo e, pranešėjo, pranešimo autoriai ir ponas Hefneris iškėlėt visai lė klausimų. Visų pirma, kaip išvengti tokios situacijos, kuomet asmo keletą kartų pasirašo po, pačia, po to pačią iniciatyvą. Man atrodo, kad pasiūlytas sprendimas yra geras. Trečiajame priedė yra blankas, ten jį galima užpildyti ir septintas punktas yra štai koks. Aš patvirtinu, kad pasirašau tik vieną kartą. Ir tai yra pasitikėjimo pagrindas. Ir, ir tokiu pagrindu ir teks dirbti. Toliau finansavimo skaidrumas. Vėlgi manau, kad komisijos pateiktas pasiūlymas šiuo klausimu yra geras. Žinoma, mes galėtume pasvarstyti, ar pakanka, ar finansinis skaidrumas yra pakankamas iniciatyvos, inicijuoti iniciatyvos teikimo procesą. Galbūt galima leisti rinkti parašus, tarkim, per pusantrų metų laikotarpį ir jeigu išsiaiškinti, ar didelės organizacijos ar bendrovės parems tą iniciatyvą, arba galbūt po metų, kuomet iniciatyva įsibėgės ir paaiškės, kad viskas eina tinkamu keliu. Svarbu, kad viso proceso metu būtų, finansinis skaidrumas būtų užtikrintas. Apie tai reikia tikrai rimtai pamastyti, nes jei patikra atliekama tik pradžioje, tai, tai be abejo sukeltų problemų. Toliau. Ko reikėtų, kokius duomenys turėtų suteikti pasirašantieji asmenys? Vardą, pavardę, gimimo metus, parašą, asmens kodas ar paso numeris nėra reikalaujamas. Jeigu bus šis tas pats adresas, ta pati pavardė, tie patys gimimo metai, tai tikriausiai ne, nepasitaikys dažnai, o patikrinti nesunkiai galės ir valstybės narės. Atsiprašau, sako kalbėtoja, komisija. Galėtų atlikti komisiją. Galiausiai dėl pono Brauno išsakytų minčių. Jis, pono Bronso išsakytų minčių, sakė, kad tai nėra tikra atstovaujamoji demokratija. Dalyvaujamoji demokratija. Europos piliečių iniciatyva ir yra visai kitas dalykas šią iniciatyvą piliečiai turės galimybę prašyti, reikalauti teisės aktų, kaip, taip, kaip ir taryba ir komisija. Ir to, taip tie, ta iniciatyva, piliečių iniciatyva prilyginama toms dviems institucijoms. Ir tai visiškai kas kita nei teisė teikti peticiją, kaip numatyta sutartyse. Taigi, pirmininkė, tiek būtų mano vardu. Noriu dar kartą padėkoti už tai, kad pakvietėte mane ir linkiu visokio pasiekmės tolesnėme jūsų darbe. Ačiū Jums. Ir baigiant šį pirmąjį svarstymo etapą, noriu paprašyti ponios Gurmai pasidalinti baigiamosiomis išvadomis. Jūs norite pasisakyti? So, Taigi, mėly kolegos, aš esu įsitikinusi, kad šis mūsų posėdis buvo nepaprastai svarbus. Tikriausiai žinote, kad Silvi buvo atėjusi į mūsų viešą įsvarsmą. tikrai malonu, kad ji ne tik skyrė tiek laiko, bet taip pat ir inicijavo įvairiausių klausimų svarstymą. Ir būdama praktiška, labai, man, labai džiaugiuosi tuo, kad jūs aptarėte kai kuriuos svarbiausius dalykus, kurie na, labai brangus ir mano širdžiai. Ta pati galiu pasakyti ir apie Jurgeno indėlį, jis tikrai labai rimtai šio darbo ėmėsi. Turime nepamiršti nacionalinių parlamentų, nes bus diskusijos ir su jais. Žinoma, mes stengiamės parengti gerą pranešimą ir laimė Žeraras yra, yra šioje salėje. Jis yra vienas iš mūsų darbo grupės rengiančios šį dokumentą narių. Sakyčiau, kad tai taip pat yra ir mokymosi procesas, o peržiūra yra labai svarbus dalykas. Uh, kaip mano kolega iš Vengrijos sakė, mes nežinome, ko tikėtis. Tai yra mums dar neištirta teritorija, mes nerėme gilyn per daug, daug ko neižinodami. Aš visiškai sutinku su tuo. Manau, kad jūs išsakėte labai daug gerų minčių, kurias reikėtų tobulinti toliau norėčiau pasakyti kai ką apie komisijos ir tarybos atstovų dalyvavimą. Jūsų darbas, jūsų dalyvavimas labai svarbus, nes vis, viso proceso metu mes puikiai bendarbiavome ir manau, kad po, po to, kai po, po lapkričio 8-osios diskusijų komitete bus pirmasis svarstymo etapas plenarinėme posėdėje. Aš manau, kad visos susijusios pusės yra pasirengę įnešti savo indėlį ir man atrodo, kad visi partneriai yra lankstus tam, kad būtų pasiektas konsensusas. Norėčiau taip pat ir mums savo priminti štai ką tam, kad Europos piliečių iniciatyva taptų tikrovę, taip atiduotume skolą, jau, jau seną skolą mūsų piliečiams, juk piliečiai tyriausi, kodėl jie negali pasinaudoti Lisabonos sutartimi numatytos naujos, nauja priemonė. Taip pat džiaugiuosi, kad kolegos iš kampanijos, jų išsakytomis mintimis. Manau, kad pirmininkių trijo trejetas turėtų imtis. Ne tik Belgija, nes žinau, kad Ispanija tikrai norėjo mm, daryti pažangą sparstant šią iniciatyvą, tačiau Ispanijai nepavyko dėl tam tikrų objektyvių aplinkybių ir mes svarstėme savo komitete, kas galėtų imtis šio pranešimo rengimo. Taigi, kaip žinote, puikiai žinote, koks sprendimas buvo prim, priimtas. Ir kadangi buvo sudarytas, pasirinktas būtent toks darbo metodas, aš tikrai, žin, aš tai žinau, kad yra nemažai, ne, rimtas pagrindas tikėtis, kad mes pasieksime konsensuso netrukus. Ir, kaip jau sakiau, norėčiau, kad iniciatyva būtų pritarta per pirmąjį svarstymo etapą ir ji pradėtų oficialiai praktiškai veikti 2011-aisiais. Manau, kad parlamente sulauksime plataus konsensuso tarp politinių frakcijų ir bendrai toliau svasant šią iniciatyvą tarp ES svarbiausių institucijų. Ir noriu pasakyti, kad yra galimybė ir nacionaliniams parlamentams įnešti savo indėlį į šio dokumento svarstymą ir noriu pasakyti, kad mes darysime viską, kad darbo sparta niekaip neatsilieptų jo kokybei, mūsų darbo kokybei ir taip įrodysime piliečiams, kad mes čia esame dėl to, kad jie mus išrinko. Ačiū. Dėkoju. Ačiū mūsų ekspertams. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, nes e, vicepirmininkas Martynėsas jau kuris laikas čia su mumis buvome sutarę, kad šis klausimas bus 11 val. svarstamas, bet žinoma, suvokėme, kad diskusijos tiesiog taip negalėjom nutraukti. Taigi, naujausi pokyčiai Kozakė dabar jau tapo tradicija, kad e, Europos parlamento delegacijos Kozakė lyderis po Kozako posėdžio atvyksta pas mus informuoti komitetą apie tai, kas ten vyko ir papasakoti apie kokios temos bus svarstomas Kozake ateityje. Pastarasis posėdis buvo Madride, kitas bus šio mėnesio regis 25-26 Briuselėje ir pravartu bus išgirsti, ką ponas Martynėsas turi pasakyti. Ypač dabar, kai atėjo laikas truputį susimastyti, o kam Kozakas apskritai yra reikalingas. Skaitydami protokolus matome tam tikrą užuominą apie Kozak 2. Todėl iš tikrųjų pravartu pažvelgti, kokios patirties esame sukaupę. Turėjome Stokholmą, Madridą, Ir man susidaro įspūdis, kad e, vienos temos svarstymas, kaip kad buvo Stokholme, kur buvo kalbama apie subsidiarumo patikrinimą, e, tokių atrankos, atsitiknės atrankos būdų, nebuvo e, visiškai tinkamas dalykas, turint galvoj, kokių naujų bruožų atnešė Lisabonas sutartis. Na, bet pirmasis ir nenorėčiau čia išsitarti, turėtume ponui Martynėsui, kuris turi sukaupęs daugybę patirties šitoje srityje žodį, jis be jokios abejonės pažvelgs į ateitį, aptars e, kitą Kozako posėdį ir e, mes išgirsime, ką jis mano apie Kozako ateitį apskritai. Dėkuoju, pirmininkė, visiems dėkuoju. E, per daug e, nesijaudinkite, mane e, ankstesnė diskusija dėl piliečių iniciatyvos labai domina irgi. E, problema ta, kad ko gero dabar mes e, nesugebame pakankamai paaiškinti Europos piliečiams apie tai, ką mes darome ir dabar rašomame straipsnėje aš skiriu visą visą puslapį tiems dalykams. Iš tikrųjų, jeigu užsidarysime kažkokiame e, dramblio kaulo bokšte ir neaiškinsime piliečiams, ką mes darome, tai ir negalėsime visų privalumų jiems paaiškinti. Na, visų pirma, noriu padėkoti Jūs komitetui už pakvietimą ateiti ir pateikti Jums informacijos apie naujausius pokyčius santykiuose tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento ir paaiškinti, kaip vyksta darbas Kozake. E, šiame etape norėčiau viešai pasakyti, kad mes labai džiaugiamės e, turėdami tokį gerą bendradarbiavimą su pirmininku Kasinį. Iš tikrųjų, e, stebime tam tikrą simbiozės procesą, viskas vyksta labai e, sklandžiai, ir mus tenkina. Manau, kad galime pasakyti, kad pasiekėme gerokos pažangos nuo to laiko, kai šio komiteto pirmininkas, biuro atstovai ir mes e, sutarėme, kad būtent dirbsime tokiu metodu. Drauge su ponu Kasinį, kuris e, kaip tik ir vyks e, į 24-26 spalio dienomis rengiamą Kozako posėdį kaip vienas iš pirmininkų. E, bus visa e, virtinė kitų iškilių delegatų. Tiesa, EPP dar vieno savo nario nepatvirtino. Bet kuriu atveju tai bus e, svarbus posėdis. Belgijos parlamento abu rūmai daug dirba, rengdami jį, tikiuosi, kad tas renginys bus sėkmingas. E, bus pakviesta ir komisijos pirmininkas, pirmininkaujančios šalies pirmininkas, e, tarybos pirmininkas, ponas Van Rompojus. O darbo tvarkėje yra du punktai, iš kurių du yra tiesiogiai susijęs su santykiais Europos, tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. atsižvelgiant į Lisabonos sutarties e, nuostatas. Pažiūrėsime, koks mūsų vaidmuo e, saugumo ir e, gynybos politikoje ir pažiūrėsime, e, ką Kozakas turi pasakyti apie e, naujasias ES teisės nuostatas arba teisės pagrindus, tai yra Lisabono sutartį. Bus ir kitų dalykų. E, tame tarpe ir strategija 2020. Bus įdomu išgirsti, ką nacionaliniai parlamentai apie tai galvoja. Taigi, pirmasis klausimas. Saugumo ir gynybos politikos parlamentinė priežiūra. Tai delikatus, jautrus klausimas. Yra visa virtinė nacionalinių parlamentų, kurie reikalauja gana didelių galių. Ir reiškia susirūpinimą, kad e, nebėra e, Vakarų Europos Sąjungos parlamentinės asamblėjos, nebėra jų atstovų Kozako posėdžiuose. Bet žinoma, mes nežinome, ar, ar jie dalyvaus ar nedalyvaus. Jeigu jie dar gyvi, tai tada turėtų dalyvauti. Jeigu ne, tai tada turbūt ne. Galbūt e, jie galėtų dalyvauti kaip buvę parlamentų nariai. nieko prieš neturėčiau, jeigu buvę tokios parlamentinės asamblėjos nariai atvyktų, tai e, galima būtų jų išklausyti, bet kuriuo atveju. E, daugelis nacionalinių parlamentų kelia klausimą, ar Europos parlamentas yra būtent ta institucija, kuri perimtų e, parlamentinės priežiūros e, atsakomybę šitoje srityje, e, kai kalbam apie saugumo ir gynybos politiką. Nes kai nebėra Vakarų Europos Sąjungos parlamentės asamblėjos, šis klausimas tikrai yra aktualus ir reikia jį aptarti be iš ankstinių nusistatymų. Jeigu norime kažkokio rezultato pasiekti, e, tai diskusija turi rūpėti visiems, visi turi būti suinteresuoti tuo. Mūsų delegacija nacionaliniams parlamentams yra išsiuntinėjusi klausimyną, e, siekiant uh, tą diskusiją pagyvinti per Kozako posėdį visais trimis darbo turkės klausimais. Taigi gynybos saugumo politikos priežiūra, Kozako ateitis taip pat yra dalykai, kurie atsispindi mūsų klausiminė. Dabar mes kaip tik analizuojame atsakymus ir tie atsakymai, e, eufemistiškai pasakant, rodo, kad yra pakankamai didelis nuomonių spektras parlamentų atsakymuose. Ir kad netgi vienos šalies parlamente, jeigu yra du parlamento rūmai, tai jų nuomonė gali skirtis. E, galima manyti, kad Kozakė dirba 27 nacionaliniai parlamentai, bet iš tikrųjų tai gal 40. Ir yra įvairių požiūrių į tuos klausimus, netgi kartais vienoje šalyje gali nuomonės skirtis. Taigi pasiūlymai gana smarkiai skiriasi, įvairuoja. Netgi, kai kalbame apie Kozako ateities vaidmenį, kiek žmonių turėtų sudaryti delegaciją, kaip reikėtų finansuoti tuos posėdžius, kaip turėtų posėdžiai e, turėtų būti rengiami, koks turėtų būti Europos parlamento vaidmuo tuose procedūrose. Visa tai yra klausimai. Ir vienas iš tokių būtų pasiūlymas, kad bendrąją saugumo ir užsienio politiką, ir saugumo ir gynybos e, politiką e, turėtų prižiūrėti labai aiškiai įvardinta institucija. Yra netgi pasiūlymų, kad būtent Kozakas turėtų šį vaidmenį prisimti, bet tokia nuomonė, ko gero, yra mažumos. Tai bent jau kol kas yra mažumos nuomonė, bet antra vertus, kadangi diskusijos dar tikrai nebuvo, tai galų gale gali išeiti taip, kad po diskusijų tai jau bus daugumos nuomonė. Dar vienas dalykas, kai vykstame į tokius posėdžius, tai atsivežame savo parlamento nuomonę į tą diskusiją, bet dažnai nacionaliniai parlamentai išsako e, kažkokių konkrečių institucijų ar atskirų narių nuomonės, būtent tų, kurie e, konkrečiai domisi vieną ar kitą problemą. Bet, bet nebūtinai tai yra jų kaip parlamentų nuomonės. E, šia prasme, Europos parlamentas pateikė savo reakciją, kuriai pritarė užsienio reikalų komiteto ir saugumo ir gynybos pakomitečio išplėstiniai biurai. Taigi tai yra Europos parlamento pozicija, kaip apibriešta sutartyje. Ir mes nemanome, kad reikėtų kurti kažkokias naujas struktūras. Mes, mes manytume, kad Europos parlamentas turėtų būti tas formas, kur turėtų vykti tarp parlamentiniai nuomonių mainai ateityje. Žinoma, lieka tokie klausimai kaip nacionalinių parlamentų delegacijų e, dydis, e, apie tai dar reikėtų toliau diskutuoti. E, diskusijoje ponas Brokas vaidino savo vaidmenį, kaip ir galima buvo tikėtis. Na ir pereitą savaitę užsienio reikalų komitetas suorganizavo posėdį su nacionaliniu parlamentu atstovais ir jame paaiškėjo, kad greitai reikia išanalizuoti uh, E, visų atitinkamas parlamentinės galės, kad nebūtų demokratijos deficito, kad nebūtų spragų. kai atliekama parlamentinė priežiūra. Ir taip pat reikėtų sumažinti tam e, tikras įtampas, kurios yra susikaupusios, kurios buvo pasireiškusios Madride. E, devintas protokolas straipsnis aiškiai sako, kad ir nacionaliniai, ir Europos parlamentas drauge skirs delegacijas, e, renks reguliarias ir veiksmingas konsultacijas. Ir tai turėtų būti atspirties taškas. Ir būtent šioje dvasioje mūsų delegacija ir siūlo Europos parlamentą ir, ir, ir rengia Europos parlamento reakciją į Belgijos pasiūlymus ir rengiasi busimam Kozak posėdžiui. Aš čia kalbu visiškai atvirai. Ir aš manau tai, kad mūsų delegacija yra didelė, tokia didelė yra labai gerai Turime poną Mendezivygo, turime poną Daf e, ir ponas Kasinį bus delegacijoje ir tai yra gerai. Nes e, atsiranda tokių situacijų, kuriams reikia pasiruošti, gerai pasiruošti. Kai kalbame apie santykius su EP, tarp EP ir nacionalinių parlamentų, tai e, svarbus dalykas yra suvokti, kad susirinktų žmonės, kurie sugebėtų apibrėžti savo, e, savo pozicijas, išryškinti jas. Bet kol kas nacionaliniai parlamentai neatsiveža patvirtintų ir išdiskutuotų pozicijų. Mes tai darome, bet jie kol kas ne. ir toliau negalime dirbti institucijoje, kur iš vienos pusės yra gal 40-46 pašnekovai, o iš vienos vienas, tai yra Europos parlamentas. Dalykas, kuris išryškėjo per e, pastarosius Kozako uh, E, posėdžius e, yra štai koksai, kad reikia, kad būtų kažkoks tai koordinuojantis ar, ar organas, ar kas, e, ar, kuris koordinuotų nacionalinių parlamentų pozicijas, dalyvaujant taip pat ir Europos parlamentui. Nes kai ponas Broso ar ponas Van Rompoj atvyks, tai jie kreipsis į nacionalinius parlamentus pirmiausia, o ne į Europos parlamentą, su kuriuo jie turi nuolatinius komunikacijos kanalus. Nes susidaro tam tikra nejauki situacija, kai, e, sakysime, e, labai svarbus žmonės e, atvyksta ir kreipiasi į nacionalinius parlamentus, to tarpu, kai Europos parlamentas gana nejaukiai sėdi nuo šalyje. Ir nelabai mes žinome, ar mūsų nuomonė kam nors yra svarbi, kada Kozakas priima galtinės rekomendacijas. Taigi, retoriškai ar simboliškai kalbant, e, Kozakas priima tam tikras rekomendacijas Ehm, bet vis tik, kai ehm, ateina laikas jas įgyvendinti, ehm, situacija komplikuojasi. Dvi ar trys nacionalinės delegacijos gali pareikšti kažkokių radikalių pozicijų, o mes dėl vieno ar kito politinio sumetimo ar politinio lojalumo susilaikome ir nieko nesakome. Ir gali taip atsitikti, kad Kozakas priims tam tikras išvadas, kurioms Europos parlamentas negalės pritarti. Negalės e, pritarti pareiškimui, kuris gal, galbūt nacionalinių parlamentų būtų laikomas e, priimtinu ir teisėtu. Bet e, Europos parlamento akimis dokumentas galėtų pasirodyti kaip keliantis grėsmę demokratijai. Europos integracijos demokratizavimas e, juk e, ir vyksta daugiausia Europos parlamento pastangų. E, žinoma, mes įgyjame daugiau galių, priežiūros galių tarybos atžvilgių. Žinoma, tokių galių e, įgyjame e, per bendro sprendimo procedūrą ir išplečiant kompetencijos rytis, bet yra ir nacionalinių parlamentų atstovų, kurie galvoja, kad kažkuria prasme tai atima iš jų demokratinės galės dalyvauti demokratiniuose procesuose, nes anksčiau jie galvoja, kad būtent jie turėtų uh, atlikinėti uh, parlamentinę tarybos priežiūrą. Nors iš tikrųjų taip nėra, jie, jie gali prižiūrėti savo nacionalinių vyriausybių veiklą, o ne ES tarybos, nes tai yra ES parlamento galių reikalas. Taigi tą turime turėti galvoje. puiku, e, jeigu sakome, e, gerai, kai kurios nacionalinių parlamento pozicijos yra mažumos pozicijos. Bet e, esame matę taip pat, kad tos pozicijos taip garsiai reiškiamos, o kitos nacionalinės delegacijos paprasčiausiai nutyli, nors koridoriuose ir sako, ne, ne, ne, tai nėra priimtina, bet iš tikrųjų susidaro įspūdis, kad tai yra priimtina pozicija. Todėl mes turime stengtis tą įtampą num, numušti, sumažinti, kad galėtume užtikrinti, kad bet kurios priimtos išvados būtų tokios, kurias galėtų paremti visi. Taigi ateityje turime E, pasinaudoti dabartiniu e, kozaku, kuris įrodė, kad veikia gerai, galbūt e, negal, neturėtų toliau būti vieninteliu, vienintelė tokia institucija, gal reikėtų kažkokių papildomų institucijų, bet mes turėtume pasiekti, kad atsirastų kažkoks tai nacionalinių parlamentų nuomonės koordinavimo organas institucija. E, kad Europos parlamentui nereikėtų pritarinėti kaip savo nuomoniai e, nacionalinių parlamentų teikiamoms nuomonėms. Tarsi tai būtų mūsų. Mes iš tikrųjų neturėtume atsidurti padėtyje, kai e, nacionaliniai parlamentai stumia į vieną pusę, Europos parlamentas traukia į kitą. Reikėtų, kad nacionaliniai parlamentai turėtų kažkokį koordinuojantį organą. E, regis į tą pusę ir einama, kalbant apie Briuselio posėdį, tikiuosi, kad e, organizacijos, infrastruktūros, dokumentacijos asmet tai bus gerai organizuotas posėdis. E, man pačiam teks pirmininkauti, aš taip pat tikiuosi, kad ir pirmininkavimas bus veiksmingas. Ir e, šiame kontekste norėčiau pasveikinti mūsų tarnybas, Kristin Veržiai ypatingai, nes jinai tikrai įdėjo labai svarbu indėlį į mūsų darbą. Tai tiek ir norėjau pasakyti, o dabar norėčiau išgirsti ir jūsų nuomonę. Žinau, kad kolegos čia susirinkę turi skaupę daug patirties. Uh, Ir taip pat norėčiau pakviesti jūs ir toliau darbuotis tiek su manimi ir su ponu Kasinį, turint galvoje, kad bendradarbiavimo prasme tarp parlamento biuro ir e, konstitucinių reikalų komiteto bendradarbiavimui jokių kliučių nėra. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju vicepirmininkė Martynės. Aš galiu tik patvirtinti, kad e, tarp mūsų dėl to niekuomet nekildavo jokių konfliktų. Manau, kad yra visas problemas įmanoma išspręsti tada, kai jos iškyla. Todėl aš norėčiau paklausti kolegų, ar jie norėtų ką nors papildyti prie to, ką jau girdėjome apie Europos parlamento delegaciją. ir išsakyčiau savo susirūpinimą dėl e, būsimojo kozak funkcionavimo pagal pirmojo protokolo dešimtą straipsnį. Esu tikras dėl dviejų dalykų. Pirma, atskiri klausimai, pavieniai klausimai susijęs su teisės aktų pasiūlymais neturėtų būti teikiami Kozakui. Mes tai galime padaryti tiesiogiai per uh, santykius su komisija. Tai numatyta dabar Lisabono sutartyje. Todėl jūsų pasiūlymas, manau, yra kaip ir beturinio. Kitas dalykas - nacionalinių parlamentų nuomonės susitikimai su nacionaliniais parlamentais yra labai svarbus E, apie 40 iš visų susidaro visokiausių nacionalinių asamblėjų ES ir mes, Europos parlamentas, atsidurėme gana keistoje situacijoje. Ir jeigu mes bandome e, suprasti, kam kozak yra reikalingas, turime pagalvoti, ar iš tiesų Jis gali teikti pasiūlymus parlamentui, tarybai ir komisijai. Gal būtų geriau, jeigu mes bendrai įvertintume ES būklę periodiškai, tada išvelgtume rimtų problemų arba ne. Galbūt būtų galima įvertinti Europos integracijos lygmenį. Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų būti įtrauktas e, į šią veiklą be abejonės. Pabandykim tą išsiaiškinti. Pateiksiu pavyzdį. Dabar galvojame, kaip suvienodinti rinkimų įstatymą. Ta problema e, yra Europos kaip koncepcijos šerdyje. Gali būti, kad atrodo, jog šis teisės aktas yra tik pavienis izoliuotas dokumentas, bet iš, mes, iš tiesųgi nacionaliniai e, rinkimų įstatymai taip pat yra su tuo susiję ir yra labai svarbus. Aš manau, kad e, ši tema galėtų būti išnagrinėta kaip viena iš tokių kozak rūpimų temų. Galbūt kozak vaidmenį būtų galima sustiprinti, o nesusilpninti. Jame yra specialus ES reikalams skirtas komitetas – Ir galbūt e, vietoj to, kad būtų nagrinėjami tik tokie klausimai kaip struktūriniai fondai, būtų galima bendriau vertinti ES reikalus. Andrew Duff, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju ir ponui uh, Martinės už tokį kokybišką dabartinio aplinkybę apibendrinimą. Mes. Uh, Dabar suprantame, kokiame kontekste Kozak veikia. Norėčiau pabrėžti, kad ES teigimo sutartyje yra teigiama, jog dėl bet kokių naujų susitarimų reikia e, siekti e, konsensuso tarp mūsų ir nacionalinių parlamentų. Ir netiesa yra tai, kad nacionaliniai parlamentai negali būti įtraukti. E, Briuselio susitikime reikia e, labai švelniai ir mandagiai, bet tvirtai pabrėžti, kad nacionaliniai parlamentai turi dalyvauti. Bet to sutartyje yra sakoma, kad reikia bandyti pagerinti tarp parlamentinį bendradarbiavimą ES. Aš manau, kad mums reikėtų patiems e, to nepamiršti Kai kurie iš čia esančių kolegų mano, kad status quo yra pakankamai gera ir galima e, būti patenkintiems, su, patenkintiems dėl dabartinės tarp parlamentinio bendradarbiavimo būklės. Aš taip nemanau. Manau, kad mes turėtume iš esmės stengtis pagerinti tą bendradarbiavimą ir labiau įtraukti nacionalinius parlamentarus į e, formalias konsultacijas. Tai reikėtų daryti kruopščiau ir reguliariau negu būdavo anksčiau. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į užsienio su, e, saugumo bei gynybos klausimus, jeigu galima. Užsienio reikalų komiteto išplėstinis biuras posėdžiaus šiandien po pietų ir kalbės apie santykius su Kozak. Būtų labai gerai, jeigu ponas Martinės ten būtų. Aš e, manau, kad tai būtų labai svarbus praėjusią savaitę FED komitete įvykusių diskusijų pratesimas. Tada nacionalinių parlamento atstovų turėjome, nors ne visų šalių. Aš išvelgčiau tris aiškius dalykus dėl kurių parlamentai turėtų dirbti e, saugumo užsienio ir gynybos politikos rytyje. Čia aš išvelgiu valstybių narių atskiras atsakomybės rytis. Europos parlamentas irgi turi labai aiškių e, konkrečių įgaliojimų nuo biudžeto paskirimo iki išorės veiksmų e, tarnybos e, sukūrimo, su mums turi būti konsultuojamasi. Tai yra mūsų atskira funkcija ir mes turėtume ją didžiuotis ir e, stengtis ją apsaugoti nuo bet kokių suvaržymų per nacionalinius parlamentus. Tačiau yra dar ir trečias elementas. kuris yra labai dažnas užsienio saugumo ir gynybos politikoje. Ir jį galima kontroliuoti tik bendromis jėgomis tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Aš manau, kad Kozak turėtų e, daugiausia diskutuoti būtent apie tą trečią elementą kad išvengtume pavydo ir painiavos, kad nebūtų galvojama, kad mes bandome užgrobti galę ir perimti nacionalinių parlamentų prerogatyvas. Taip pat manau, kad reikėtų labai aiškiai pasakyti, jog specializuoto kozak įsteigimas saugumui ir gynybai būtų mums visiškai nepriimtina. Tai neleistų deramai atstovauti Europos parlamento galios ir autoriteto. Aš manau, kad reikėtų E, įvertinti bendruosius komitetų posėdžius, kurie vyksta vis dažniau dabar jau parlamento komitetuose su nacionaliniais parlamentais. Ir Europos parlamentas turėtų reikalauti, kad būtų sukurta 35 ar 40 parlamentarų delegacija. Jeigu taip atsitiks, mes galėsime pradėti rimtą dialogą dėl pagrindinių politinių klausimų. Nors bus prašoma, kad mūsų parlamentas pakeistų savo darbo tvarką. Dabar mes turime tik tai paskirti AFET ir SEDE narių delegacijas, delegaciją, kuri galėtų uh, dalyvauti bendruose posėdžiuose. Negalime leisti visiems parlamentarams, norintiems e, ten būti, dalyvauti. E, reikia suprasti, kas ką daro. Mes turime paskirti formalią delegaciją į bendrus e, gynybos ir saugumo bei užsienio politikos specialistų posėdžius ir manau, kad tai būtų teisingiausias veikimo būdas. Nereikia naujo sekretoriato, aš manau, kad tai yra irgi aiškus šios diskusijos elementas. Mes visi turime e, savo sekretoriato darbuotojus, kurie gali puikiai toliau bendradarbiauti, mes tik tai galėtume šiek tiek pakeisti jų darbo pobūdį. Ačiū dabar ponas Mendes Devygo. Eh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti, matydamas pana Martinėsą čia. Klausydamasis jo, prisiminiau poną Ambenį ir ponę Fonten, kurie prieš 15 metų kalbėjo apie lygiai tą patį. kalbant apie Kozak, mes tiksliai nežinome, kas ten vyks, ar ta pati problema egzistavo ir prieš 15 metų. Mes to struktūros, kur steigėjai, neturėtume to, to pamiršti. Nereiktų pasiduoti pagundai ir susitakti su mintim, kad viskas yra per sudėtinga ir neįmanoma. Reikėtų rasti būdų, kaip užtikrinti, kad Kozak E, kaip struktūra vaidintų tam tikrą vaidmenį. Ir kad tai būtų įmanoma, reikia atsižvelgti keletą dalykų. Visų pirma, Kozak nėra tas pats, kas nacionaliniai parlamentai. Tai yra atskirų uh, nacionalinių parlamentų komitetų sudaryta struktūra. Taigi, nacionalinių parlamentų nariai ten vykstantis nėra kaip o tokie nacionalinių parlamentų atstovai. Tai ir yra, čia ir slypi svarbiausia problema. Tai yra įdomus forumas, kur galima pasikalbėti, keisis informaciją, pradėti iniciatyvas, tačiau bent jau remdamasis e, iš savo kontaktų su žmonėmis, kuriuos pažįstu ir kurie ten dirba. E, šiaip nacionaliniai parlamentai nemano, kad jie ten yra tinkamai atstovaujami. Kozakas pasisako savo vardu, tai yra e, Europos reikalų komiteto atstovai dirbantis ten. Ir tai yra, kaip jau sakiau, problemos dalis. Protokole prie Lisabonos sutarties, kuris, manau, yra naudingas. Tas protokolas yra geras pagrindas ir galime dirbti toliau jį tobulinti. Taigi, ką reiktų padaryti, mano nuomonė. esame pasiekę labai svarbu etapą šiuo metu. Reikėtų atsikratyti nereikalingų elementų. Prisiminkime trejato darbą. Pastaruoju metu jį, apie jį, jį jo darbą, to, tos struktūros darbą giname. Kodėl, kodėl net nepatikus pasiūlymų? Svarsysime pono DAF pranešimą. Uh, apie 1976 metų e, aktą. Kodėl neįtraukus šio klausimo į Kozako darbo atvarkę? Turime ne tik reaguoti į tai, kas mūsų užpuola, bet ir patys kažką siūlyti. Taigi trojkos darbo parengimas yra labai svarbus dalykas. Dar vienas aspektas. užsienio politika, saugumo ir gynybos politika, jos yra darbo tvarkėje, bet Fonten, Rimbendi laikais aktualus buvo aplinkosaugos ir subsidiarumo klausimai. Ir dabar tampa aišku, kad mes nepažydimėjame subsidiarumo principo ir dabar aiškiai žinome, kad mes paisome valstybių narių kompetencijų. Čia problemų nešila, bet periname prie saugumo ir gynybos. Ir čia su visa pagarba, nu, kaip, va, kaip buvęs Vakarų Europos Sąjungos asamblėjos narys, noriu pasakyti, kad ten nesvarstama niekieno už, e, užsienio ir saugumo politika, su visa pagarba. Uh, jeigu kažkokia analizė, peržiūra, kontrolė buvo vykdoma, na, aš nebesigilinsiu į tai, bet jau pasakiau, ką aš norėjau pasakyti. Parlament, vakarų ES parlamentinė asamblėje nyksta, ar reiks kurti dar kitą naują? Ne, siūlau viską palikti taip, kaip yra. Ir atvirai kalbant, nenoriu pasakyti, kad Europos parlamentas užtikrina saugumo ir gynybos politikos kontrolę. Saugumo e, ir gynybos politika tarsi tradiciškai ir nėra parlamento prerogatyvų dalis. Tačiau Lisabono sutartis yra labai svarbus žingsnis. Mes sulaukdavome e, už šią atsakingų galiotinių parlamente, kurie porą kartų per metus atydavo ir E, pasisakydavo, pasikalbėdavo su mumis, tačiau tai nėra kontrolė, priežiūra, ne, neapgaudinėkime savęs. Taigi, remdamasis šiomis dviem premisomis, noriu pasakyti štai ką. Aš pritariu Andrew Duff ir manau, kad nereikia kurti naujų struktūrų ar institucijų šioje srityje. Noriu priminti, kad buvo pateiktas pasiūlymas, kad tautų kongresą. Um, e, šis kardestenas konvente tokius pasiūlymus teikė. Tačiau, nežiūrint viso jo užsispyrimo, mes vis tiek nepritarėme tą tai iniciatyvai. Jos nėra Lisabono sutartyje ir nemanau, kad reikia bandyti kažkokių kitų formulių pagalba viską atkurti. Tai, tai buvo netinkamas pasiūlymas, mes taip nusprendėme tada. Aš manau, kad tokias sprendimo siūlau laikytis ir dabar. Užsienio ir saugumo politika yra nepaprastai platis rytis, bet jei imsimės konkrečių aspektų, kozakė, tai būtų gerai. Nuolatiniai kvietimai kvietimai dalyvauti nuolatiniu pagrindu, ne tik specializuotiems komitetams, ne tik Europos reikalų komitetams, bet ir visiems nuolatiniams parlamento komitetams, jų atstovams atvykti į susitikimus. Manau, tai yra puiku. Mes esame daug dosnesni dalindami kvietimus nacionaliniams parlamentams, nes jie mūsų nekvečia. Taigi, jei kas nori, gali atvykti, dalyvauti diskusijose, pasisakyti. Manyčiau, kad mūsų komitetas yra pavyzdinis šiuo požiūriu, nes mes esame pasikvietę atstovų ir suteikę jiems galimybę pasisakyti. Dar vienas dalykas. nebeprisimenu, kaip vadiname tuos susitikimus, tie jungtiniai parlamentiniai susitikimai, sako kalbėtojas. Jie vyksta keletą kartų per metus. Ir sakyčiau, kad vyksta procesai keliomis kryptimis ir turime apie tai pamastyti. Svarbiausia - teikti informaciją nacionaliniams parlamentams ir įtraukti juos į bendrijos reikalus ir gyvenimą. Turiu dar vieną pasiūlymą, mintį, kuri gal net pasirodys labai patraukli. Ir bijau, kad vicepirmininkas Martinėsas nebūtinai jai pritars, bet prisimenu, kad pirmininkaujant Junktiniai karalystė ir Andrew, tai tikriausiai prisimins, Kosako susitikimas įvyko Londone, Westminsteryje. Ir ponas Preskotas, vicepremjeras, pusvalandį kalbėjo, sakydamas, kad nacionaliniai parlamentai turėtų savo įgaliojimus perduoti Europos parlamentui. Mums teko daug išklausyti ir parodyti, pademonstruoti, kad mes turime humoro jausmą. Netenka būti lankstiems ir ieškoti sprendimų įvairiausių. reikia sugyventi, reikia bandyti mokėti sugyventi, kaip mes sakome Ispanijoje. Tenka toleruoti vieniems kitus, e, toleruoti ir suprasti vieno kitų humoro jausmą ir taip pat parodyti daug kantrybės ir pakantumo. Tai tiek būtų. Eh, eh, Ačiū. Janis, prašau. Gracias, señor presidente. Yo también agradezco al señor Martínez. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Martinėsui už uh, tą informaciją, kurią mums suteikė. Ir už pozityvius ir negatyvius Kozako struktūros darbo aspektus. Aš esu dėkingas už jo informaciją. Noriu aptarti keletą dalykų. Visų pirma, gynyba ir saugumas. Nesvarbu, kas tuo užsijima, bet svarbu, kad kažkas tai darytų ir darytų tai gerai. Man netiek svarbu, ar tai būtų nacionaliniai parlamentai, ar Europos parlamentas, ar VES parlamentinė asamblėja tuo užsimtų. Tačiau dabar tuo tarpu niekas to nedaro. Yra didžiulės sritis kurios yra tarsi niekino neprižiūrimos. Ir noriu atsakyti pono Mendes Devygo pasisakymą, jis yra puikus konstitucinių klausimų specialistas. Bet demokratinėje valstybėje visus vyriausybės veiksmus parlamentas turi turėti galimybę kontroliuoti. Negalima sakyti, tai yra vyriausybės prerogatyva, išskirtinės rytis ir taip toliau. Parlamentai bet gali pabandyti kontroliuoti parlamentai turi priversti vyriausybės atsiskaityti už savo veiksmus. Tai yra darbo demokratijoje dalis. Tuo tarpu mes to ne, nedarome. To nedaro ir nacionaliniai parlamentai. Aš pats esu dirbęs na, savo valstybės parlamente. Ir kaip žinome, gynyba yra tas rytis, kurioje užtikrinti kontrolę yra sudėtinga net nacionaliniams parlamentams. Nacionalinis saugumas, šalies gynyba, ginklavimasis O kalbant apie Vakarų Europos Sąjungos parlamentinę asamblėją, tai buvo kukli organizacija, bet tikriausiai sutiksite, kad jos parengiami, jos parengti dokumentai buvo tikrai stebėtinos kokybės ir jai teko, ten dirbantiems žmonėms teko dirbti tikrai su nedideliais ištekliais. Dirbo saugumo ir gynybos centras, kur dirbom mokslininkų ir jie parengė tikrai svarbių dokumentų. Ir nei Europos parlamentas, nei nacionaliniai parlamentai to nesugebėjo padaryti. Ir aš manau, kad šiuo atveju užsienio reikalų komitetai, konkrečiau saugumo ir gynybos pakomitetis, kurio visą teisų nariu aš esu, turėtų rodyti daugiau iniciatyvos užtikrinti, kad nacionaliniai parlamentais koordinuotų su Europos parlamentu kontrolės vykdymą bendros užsienio ir saugumo politikos rytyje. Ir tai nėra taikos kūrimo, taikos įgyvendinimo misijų suma. Per pastarąjį dešimtmetį ponas Solana puikiai padirbėjo, bet, ji, ji, bet buvo tam tikrų teisinių suvaržymų, dėl kurių jis negalėjo nuveikti daugiau. Jeigu būtų buvę 20 taikos įgyvendinimo misijų, buvo 20 tokių misijų, jos puikiai pasitarnavo, tačiau jos nebūtinai at, atstovauja Europos saugumo ir gynybos politika. Ten, tai jos bus su kultūros, terorizmo aspektais. Saugumo ir gynybos politika atima labai daug. Ir nacionaliniai parlamentai turėtų veiksmingiau imtis šių klausimų, daryti tai organizuočiau ir, ir giliau tirti šią sritį. Yo solo dos palabras, solo dos palabras para decir, en primer lugar, que. Dėkoju, pirmininkė. Porą žodžių tik norėjau pasakyti. Visų pirma, kad e, šių metų gruodžio mėnesį ko gero nebeliks vakarų Europos Sąjungos. Pagal mano turimą informaciją taip ir įvyk, įvyks. E, žinoma, valstybių skaičius, kurį mes turime, yra mažesnis negu kad vakarų Europos Sąjunga turi. Taigi ir e, nacionaliniai parlamentai, ir Europos parlamentas šia prasme turės perimti tą vaidmenį. Manau, kad e, štai ko turime pasimokyti. Turime būti ir išmintingi, ir atsargus, ir kantrus turime pasinaudoti naujomis galiomis pagal sutartis, bet neturime atsisakyti savo teisę prižiūrėti vyriausybių veiksmų. Čia reikėtų geriau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais ir tai turi būti plečiama dėl subsidiarumo jau rengiama tam tikra koordinavimo sistema su nacionaliniais parlamentais. Atsirado jau visavirtinė mechanizmų, todėl turime tiesiog įkvėpti tam tikrą gyvybę tiems dalykams, juos sustiprinti, nes tai Europos parlamentą daro pagrindinę koordinavimo ašimi. panas Martinis Martinis. Labai dėkuoju kolegams už jų indėlį. Visi pasisakymai labai svarbus, labai įdomus. Andriu nebėra salėje, bet e, protokolui pasakysiu, kad jisai visiškai teisus, sakydamas, kad turime gerinti santykius kadangi sutartis numato naują bendradarbiavimo ir koordinavimo lygmenį. Mes tą procesą jau pradėjome. Bet, kaip sakė kiti kolegos, reikia mums šiek tiek racionalizuoti tą procesą, mūsų darbą nerengsime penkių komitetų posėdžių vieną mėnesį, o paskui kitą mėnesį nei vieno. Ta bendradarbiavimą, tas procedūras racionalizuodami tam tikros pažangos jau pasiekime, bet tai yra procesas, turime turėti kantrybės. Bet turime pripažinti, kad procesas prasidėjo. Dabar apie Kozaką. Neturi būti jokių nesusipratimų, mes turime išlaikyti Kozaką. Nes jisai išlieka ir pagal sutartis, bet anksčiau ir vėliau vienas dalykas gyvybiškai svarbus iškils. Mums reikia koordinuojančios institucijos nacionaliniams parlamentams, kada jie arba Europos parlamentui dalyvaujant arba ne, dėl kažko diskutuoja. Taigi turėtų būti tam tikra galimybė sukurti paritetą, kuris užtikrintų nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento atstovavimą kad kai sustinkate su 42 e, ar 27 iš vienos pusės ir, ir, ir vienu nacionaliniu parlamentu iš kitos, e, galima būtų dėl kažko sustarti. Nacionaliniai parlamentai gali kalbėti apie ką tik nori, Europos parlamentas gali pateikti savo poziciją, o paskui, kad galima būtų daryti išvadas, reikia, kad būtų paritetas e, atstovavime. O kol kas kozakų reikalai tokie, kad kol kozakas patvirtina e, dokumentus, e, problemas neiškyla. E, gali būti 47 už vienas prieš, bet kai prieina laikas jau vykdyti tai, kas sutarta, kas patvirtinta, atsiranda pozicijos nes tai gali būti dalykai, kurie mums yra privalomi, kurie mus įpareigoja. Galbūt tada reikėtų sakyti, kad Kozakas jokių išvadų nedarytų daryti, arba jeigu vienas parlamentas vetuoja, tai tada apskritai negalima priminėti dokumento, arba kad kaip per pereitą posėdį kažkas reikalauja, kad būtų balsuojama dėl dokumento pastraipsniui. Kaip išspręsti tai? Nes ta situacija nesuderinama su Europos parlamentu. Yra buvę jau tekstų, kurių paremti Europos parlamentas paprasčiausiai negalėjo. Galima sakyti, iš dviejų blogybių mažesnė reikėtų pasirinkti bet kartais <laughs> nėra tokio daikto kaip mažesnė blogybė, jeigu yra e, kažkokia pastraipa, kuri žalinga Europos parlamento pozicijai, tai mes negalime tokio dokumento priimti. Tad tai yra vienas iš dalykų, kurį reikėtų racionalizuoti. Turime apsispręsti, kaip Kozakė mes priminėsime rekomendacijas ar e, kokius kitus dokumentus, kad galėtume sakyti, kad jie mums tinkami, kaip mes galėtume ne, išreikšti nuomonę taip, kad ji atspindėtų visų dalyvaujančių interesus. Nes nacionalinių parlamentų įvairovė yra labai didelė. E, yra nacionaliniai parlamentai arba jų rūmai, kurie neturi tiek daug darbo namie ir atvažiuoja su labai didelėmis problemomis į Kozaką. Bet kaip jūs teisingai ir sakėte, žmonės e, Kozake e, kartais galbūt atstovauja tik tai e, tam tikrai e, ribotai nuomonė, gal komiteto nuomonė, bet kada jau dokumentas priimtas, tada sakoma, e, štai yra Vokietijos ar Prancūzijos pozicija ir jinai yra tokia ar kitokia. Tai reikia spręsti. E, kaip sakė ponas Daf, aš taip pat nemanau, kad saugumui ir gynybai reikėtų kurti kažkokį atskirą kozaką, nors uh, Kai kurie nacionaliniai parlamentai tą ir siūlo, nemanau, kad tai būtų pravartu. Turime suvokti, kad esame naujoje situacijoje. Tai galbūt yra dalykų, kurie įvyko prieš 15 metų, bet šiandien egzistuoja naujas politinis teisinis pagrindas ir todėl turime reaguoti į naują padėtį ir turime reaguoti protingai, racionaliai. Kai kurie iš mūsų daugiau dirbę, esame dirbę nacionaliniuose parlamentuose negu kad Europos parlamente, tai e, nebūtinai esame korporatyvistai ir labai e, lojalūs dabartiniai mūsų organizacijai. Devygo sakė, kad parlamentinė priežiūra bet kuriuo atveju yra daugiau ar mažiau simbolinė. Bet e, kaip eksperimentas, tai buvo įdomus eksperimentas, galbūt daugiau buvo tam tikrų asmenybių pasireiškimo formas. E, ženklios asmenybės e, iš tikrųjų atvykdavo į Vakarų Europos sąjungą, atsakydavo į klausimus. Netaip ne dažnai tai matome atsitinkant. Tad ir jūs, ir Luisas esate teisūs, ir e, užsienio reikalų komitetas, ir saugumo ir gynybos pakomitetis turės sukurti tam tikrus mechanizmus. Andrew sakė, kad turime sukurti nuolatinę pastovę delegaciją, e, siekiant užtikrinti, kad e, tą reikalą kūruotų nebūtinai e, vieni žmonės tam tikrų laikotarpių ir kiti kitų laikotarpių. Visai tiesingai taip pat buvo pasakyta, kad pasitraukti iš kozako negalime. Nemanau, kad tai iš vis diskutuotinas dalykas. Problema čia, kaip mes galime apginti savo poziciją Kozake ir kaip ten priminėjamos, formaliai priminėjamos e, vienas ar kitas rezoliucijos. Nes parlamentui, e, ko gero, egzistuoja tam tikra pagunda žiūrėti į Kozaką kaip į priešą. Panas Zavyko, galbūt e, jūs e, skeptiškai žiūrite į tokį pasiūlymą, bet yra keletas parlamentų, kurie būtent taip mano, yra tam tikras e, korporatyvinis solidarumas galių perdavimo klausimo. Dabar keletą žodžių apie nacionalinių parlamentų atstovus, kurie deleguoti čia E, į Bruselį ir atlieka labai svarbu vaidmenį perdodant informaciją. Manyčiau, su jais taip pat turėtume dirbti, užtikrindami, kad e, koordinuodami darbą tarp EP ir nacionalinių parlamentų, jiems suteiktume didesnį vaidmenį, ne tik jie turi būti tam tikri paštininkai ar pašto uh, skyriai, jie gali suvaidinti didesnį vaidmenį, pasinaudoti savo asmenybės gal, gal, galimybėmis. Ir kaip e, ponas Kasinį sakė, turėtume jiems padėkoti ir padėkoti mūsų e, pačių personalui, kuris šitoje srityje dirba, daug dirba ir veiksmingai dirba mm paminėjau parlamento personalą, bet taip pat ir frakcijų darbuotojus dirbančius šitoje srityje reikėtų prisiminti, jie tikrai nusipelno mūsų padėkos. Nesakyčiau to, jei nebūčiau įsitikinęs tokio teiginio teisingumo. Bet žinoma, e, jeigu kas nori ką nors kritikuoti, turi taip pat labai aiškiai apibrėžti kritikos objektą. Taigi, turime pripažinti jų gerą darbą. Dėkuoju, gerbiamas vicepirmininkė Martinės. Aš manau, kad tai bus baigiamieji žodžiai, bet tam tikrą prasme jie nėra baigiamieji, nes dar du žmonės nori pasakyti. Mandės devyga. Labai ačiū, dėkuoju vicepirmininkui už visas mintis. Manau, kad bus Kozakui labai sunku nepatvirtinti dokumentų. Mes būtent tai darome parlamente, mes priimam rezoliucijas ir mes e, tai toliau darysim. Reikėtų vengti to, apie ką jūs kalbėjote. Reikia stengtis daugiau dirbti trojkoje, tarp pirmo projekto ir galutinio projekto varianto reikėtų stengtis išvengti žalos. Jeigu mes negalim jums pritarti, mes ir neturim to padaryti. Aš e, nežinau, ar viskas, ką jūs pasakėte, yra tiesa. Aš esu pasirašęs dokumentų, kurie man netrodo absoliučiai primtini, e, ypač kai kalbame apie bendrijos teisę. Jūs apie tai kalbėjote, tai kamgi mes tada turim pasirašyti tokius įstatymus ir dėl to jokių problemų neiškiltų. E, Bet leiskit man būti šiek tiek skeptiškam. Aš manau, kad visuomet egzistuoja išvados. Niekas jų nebando ir išvengti. Aš nebejoju šios nacionalinių parlamentų veiklos koordinavimo institucijos vaidmens reikšmingumu. Mes turim grįžti prie to, ką aš anksčiau sakiau. Nacionaliniai parlamentai nėra viena institucija. Aš nežinau, ar nacionaliniai parlamentai sutiktų, kad vienas koordinatorius juos visus atstovautų. Turim įsivaizduoti ir bandyti įvertinti, kaip galima e, tokių atstovų vaidmenį suderinti su, su Europos parlamento vaidmenį. Ir institucinių požiūrių reikėtų pagalvoti apie Europos e, parlamento nacionalinę, nu, nuolatinę, atsiprašau, delegaciją. Tai leistų e, koordinuoti nacionalinių parlamentų veiklą ir e, sukurtume tam tikrą griežtesnę kontrolę saugumo ir gynybos srityje. Man tai atrodo šiek tiek keistokai, manau, kad reikėtų plačiau viską pažvelgti ir reikėtų daugiau apie tai padiskutuoti. Much, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad negalėjau visko klausytis. Laimiai turiu gerą kolegą, kuris trumpai ir aiškiai viską apibendrino, todėl man patinka turėti praktiškų žmonių. Aš tvirtai tikiu, kad tie posėdžiai yra labai svarbus, nes mes e, turime pasikeisti nuomonėmis e, su vicepirmininkais apie tos klausimus. Mes visi žinome, kad e, per paskutinius parlamento rinkimus tik 42 procentai piliečių balsavo. Vadinasi, yra e, labai aiškus atitolimas Europos piliečių tarpe. Man buvo labai įdomu išklausyti ES piliečių iniciatyvos. Bet žinoma, mes esame atsakingi už tai, kad sukurtume sistemą, kuri būtų naudinga visiems. Todėl tvirtai manau, kad mes ir toliau turėtume dirbti kozak nes Lisabono sutartis suteikia mums galimybių. O Kozak turėtų toliau išlikti pasikeitimų patirtimi formas ir e, keitimosi kompetencija formas. šioje salėje. Mes kalbėjome, kodėlgi negalime tam tikslui panaudoti bendrųjų parlamentinių komitetų. Taip, tai taip pat yra viena iš galimybių. Aš sutinku su gerbiamu vicepirmininku, kad reikia gero koordinavimo. Ir visi čia esantys salėje žino, kad aš kalbu apie nuolat gerą atstovavimą, lyčių paritetą ir panašiai. Turbūt, jeigu viskas bus geriau pasverta, mes e, susilauksime geresnių konsultacijų. Aš noriu tik padėkoti gerbiamą vicepirmininkų už visą padarytą darbą Kozakė. Ir aš tvirtai tikiu, kad mums tokio pobūdžio diskusijos, kokios buvo šiandien, yra reikalingos. Problema ta, kad mūsų čia liko labai nedaug. Visi žmonės turi kitų reikalų, aš ir pati turiu bėgti, bet mes turim puikų sekretoriatą kuris gali padirbti taip, kaip dirba šiandien. Dėkoju mūsų komandai už visų posėdžių rengimą. Mes niekad negalim pamiršti, kad šis darbas yra bendras Europos labui. Labai dėkoju už galimybę jūsų išklausyti. Allora, dobbiamo, dobbiamo concludere davvero. Volei ricordare che... Ačiū, dabar tikrai jau galim baigti. Aš tik noriu pasakyti, kad vakar vakaro koordinatorių posėdėje vicepirmininkas Tachovski buvo paprašytas spalio 11 dieną pirmadienį susitikti su Lenkijos konstitucinių reikalų komitetu, delegacija, kurio delegacija laik, lankosi Bruselėje keletui dienų. Jie paprašė susitikti su komiteto pirmininku, bet aš negaliu, todėl nusinčiu vicepirmininką. Jeigu dar kas nors norėtumėt dalyvauti tame sustikime, tai būtų naudinga ne tik Lenkų kolegoms, bet ir mūsų komitetui. Labai ačiū, čia baigiam. Dėkui.